afternoon, everybody. Welcome back to our uh, IMCO meeting. Ačiū. Grįžtame prie IMCO posėdžio. Visi gavote darbo atverkę. Jeigu komentarų neturite, ją patvirtiname. Žinia, šitas posėdis transliuojamas internetu ir aš norėčiau informuoti, kad naujasis uh, laiškas, uh, naujasis, atsiprašau, mūsų uh, naujienlaiškis yra paskelbtas išleistas. Gegužės 16 ir 17 dienos posėdžių protokolas e, išdalintas. E, jeigu nebus komentarų, apskelbsime, kad jis patvirtintas. Ir dabar galime e, išklausyti ataskaitos apie vykstančias tarp institucinės dėrybas ir renginius. E, kalbėsime apie prieinamumo įstatymą. Pranešėjas Lokehart negalėjo teiti, todėl jis prašė, kad aš jo vardu e, paskaityčiau ataskaitą. Morten Lokehard atsiprašo už tai, kad negali atvykti, bet jis jums norėtų išsakyti nuvilinčių minčių iš tarybos apie šį pranešimą. Jis sako, kad rengiantis šios savaitės Koreper posėdžiui tapo akivaizdu, kad valstybės narės nėra pasirengusios atnaujinti mandato, Vadinasi, taryba greičiausiai negalės dėrėtis per kitą trilogą, kuris buvo numatytas kitos savaitės antradieniui. Pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai tai vertina kaip labai svarbu dėrybų pralaimėjimą, nes mūsų tikslas buvo pasiekti sutarimą pirmininkaujant Bulgarijai. Valstybės narės nenori tų rezultatų pasiekti taip, kaip reikia. E, per šį trilogą mes numatome, kad e, nu, numatėme, buvome numatę, kad anksčiau e, negu reikia viską sutvarkysime ir valstybės narės galės susakyti tavo poziciją, bet dėja to nepavyks padaryti. Trumpai apžvelgsiu, kokios e, problemos dar išlieka neišspręstos. Dėl įgyvendinimo ir skundų mechanizmo mes nusprendėme skundų mechanizmą peržiūrėti, pakeisti ir kol kas pakeitimų nėra, todėl naudosimės egzistuojančią sistemą. Uh, E, dėl e, krizinių e, paslaugų parlamentas ir taryba nesugebėjo pasiekti pažangos ir tą patį galime pasakyti apie savitarnos terminalus, čia irgi reikia dar paaiškinimų ir diskusijų. Transportas, turizmas, mikro įmonės, CE ženklinimas ir panašus dalykai. Mes einame konstruktyviu keliu ir žiūrime į tarybos paskutinius E, pasiūlymus ir matome, kad e, bus sunku išspręsti problemas, ne vien taryba pakeis savo poziciją. E, taryba pateikė savo komentarų ir pranešėjai su šešėliniais pranešėjais tą aptars, tačiau jeigu per penktąjį trilogą taryba ir išliks labai nelanksti, tai bus labai sunku dirbti. Iš mūsų pusės dėrybos yra blokuojamas, mes esame pasirengę uh, dirbti, tačiau taryba turi apibriežti savo mandatą tiksliau. Mortinas laukia tolesnio darbo ir mes dabar rengiame ataskaitą dėl e, trialogo, dėl prieigos e, įstatymo ir man atrodo, kad Cecilija nori kažką pridurti. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau taip, tik tai paremti pranešėjo poziciją. Mes e, iš tiesų esame labai nusivylę dėrybomis ir tai, kaip jos rutuliojasi taryboje. Keletas valstybių narių laikosi pozicijos, ir, e, kur yra visiškai nelanksti. Jau daug kartų esame sakę, kad mes, kaip Europos parlamentas, galvojame, kad šis teisės aktas yra labai svarbus, dėl kurio gyvenimas milijonams piliečių turėtų palengvėti Ir kągi mes dabar bandome padaryti, bandome jį e, kuo greičiau paversti realybę. Tai, kad nepaisant daugelio išlygų, parlamento vardu mes dar nesugebėjome pajudėti iš mirties taško dėrybose, ypač e, dėl šio teisės akto apimties. Mus labai nuvilia ir mano frakcija, socialdemokratų frakcija, norėtų pareikšti, kad jeigu taryba tikisi, kad parlamentas tyliai nusileis, tai nieko ji nepasieks, nes parlamentas yra nusistatęs raudonas linijas ir jų nekeis. Labai ačiū. Toliau. Ataskaita apie notifikavimo bylą notifikavimo nu, atvejai, todėl suprantu, kad pranešėjo nėra, todėl perinu prie kito klausimo. Ataskaita apie e, asmens duomenų laisvą judėjimą, Karatsa Bilt. Ačiū pirmininkė. Dėrybos jau pasiekė galutinį etapą, matau, kad dabar uh, e, Gauname informacijos apie, ką tik pasibaigusiu posėdį, todėl mano informacija nebus pati naujausia, bet pateiktas labai geras pasiūlymas techniniams posėdžiams ir aš norėčiau jas pristatyti. Pirmadienį e, turėjo būti, e, turė, pirmadienį gavau medžiagą antradienio posėdžiui ir trečiadienį vyko labai aktyvės diskusijos, parlamento komanda buvo labai stipri, aš didžiuojuosi, kad ją vadovavau, visi sutinka, kad reikia judėti greitai ir mes turime viską užbaigti, pirmininkant Bulgarijai. E, parlamento komanda ypač tą turi pabaigti, mes labai aiškiai žinome dėrybų mandatą ir mūsų pagrindinės tendencijas. E, trilogas prasidėjo jau ketvirtadienį. Man atrodo, kad trilogas buvo labai pozityvus, konstruktyvus, atmosfera buvo labai gera, mes e, toli nuėjome. Aš galėčiau papasakoti E, kokios buvo išlikusios keturios ar penkios problemos, kurias reikėjo suderinti tarp parlamento ir tarybos. Bet reikia pripažinti, kad jau yra padaryta labai daug. E, kiek žinau, rytoj bus dar vienas trilogas, kuriame darbo atvarkė turės būti baigta nagrinėti. Ir aš esu tikra, kad tos išliekančios keturios ar penkios problemos rytoj 19 dieną bus galutinai sureguliuotos. Dar 21 dieną turėsime. Taigi, kalbama apie e, visuomenės saugę prieigą. Parlamento poziciją turime optimaliai leisti laisvas menų judėjimą ir sumažinti kiek įmanoma e, duomenų e, leidimą siūsti duomenis reikalavimus. Be to mes turime kalbėti apie visuomenės požiūrius svarbius saugius konfidencialius duomenis. Čia e, duomenų e, autorizavimo reikalavimas galėtų būti iš naujo. Visas aišku, reikia būtinai laikyti sutarčių. Išlygos e, gali būti tik numatytos jos sutartyje. Mes puikiai suprantame, kad valstybės narės nori kuo lengviau prieiti prie duomenų, kurie yra sukaupti kitoje valstybėje narėje. Ir taip pat numato galimybę pritaikyti, nori numatyti galimybę uh, E, sankcijoms, jeigu reikalavimai yra pažeidžiami, ypač pavienių vartotojų atveju. Dėl, saugumo, dėl saugumo ir sankcijų mes beveik susitarėme. Aišku, paketas dabar dar e, tebėra dėrybų objektas ir pavienius straipsnius aptarinėjame. Toliau, vienas trys straipsnis - duomenų lokalizavimo reikalavimo nulevimas. Mums labai svarbu, kad iš teksto būtų išbraukti e, bet, užbrauktos bet kokios užuominos, kurios nėra visiškai aiškios ir kurios galėtų būti tiesiogiai įvendintos. Todėl mums nepatinka formuluoti bendros, bendro pobūdžio. Mes kalbam apie įprastinę bendrąją praktiką, administrative practice ir general nature. Mes norime, kad viskas būtų labai griežtai ir konkrečiai aprašyta ir įgyvendinama. Minėjau jau nuobaudų klausimą, penktos straipsnių trečia dalis duomenų prieinamumas kompetitingoms institucijoms, man atrodo, kad čia mes beveik su valstybėmis narėmis susitarėme. Jos nori, kad būtų nustatytas tolimesnis terminas, mes norim trumpesnio termino ir e, norime pasirūpinti, kad tos priemonės nebūtų laikinos. Laikinumo mums neužtenka. Todėl mes labai norėtumėm, kad būtų nustatytas tikslesnis laikotarpis ir valstybės narės negalėtų repatrijuoti duomenų arba nustatyti naujų reikalavimų duomenų e, prieinamumui dėl apibrėžimų. Trečio straipsnio penktas punktas apibrieštis. Čia norime labai aiškiai pasakyti, norime, kad administratinė praktika, įskaitant viešuosius pirkimus, būtų aptarta. Labai svarbu, kad valstybės narės pripažintų, kad E, vietos administracija antro ir vietos lygmenių gaus naudos iš to ir čia reikia rasti tokią formuluotę, kuri būtų e, prieina, sutink, primtina visiems. Viešieji pirkimai yra viena iš parlamento raudonųjų linijų. Na ir paskutinis dalykas, kuris nėra labai e, prieštaringas, bet Europos duomenų apsaugos stebėtojas prašė, kad tekstas būtų šiek tiek paaiškintas – Nežinome, kaip mūsų teisės patarėjai ir ekspertai čia galėtų prisidėti, kažin ar išimčių reikės taikyti, bet bus įmamasi bandymų tekstą išaiškinti, nes e, mes sutinkame, kad šis reglamentas e, yra susijęs su asmens duomenimis, jokių būdų negalime pakengti bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymui ir e, apskritai turime rūpintis, kad teisės aktai tarpusavėje nesikirstų. Taigi, e, konstatuojame dalyje bandome viską išaiškinti ir žiūrime, ką būtų galima padaryti, kad visiems būtų priimtinas variantas rastas. Nors žinoma, dėl turinio nuomonės neretai išsiskiria. Na ir paskutinis dalykas, paskutinis, nes reiks dar techniniuose posėdžiuose aptarti kitus dalykus, tai yra duomenų perkeliamumas ir elgesio kodeksas. Neturiu iškaus mandato, ar parlamentas e, savo balsavime gali e, pasakyti, pasisakyti apie tikslų tekstą ar ne, e, ypač kai kalbama apie dėrybas dėl elgesio kodeksų. Aš esu tikra, kad rasime gerą sprendimą ir straipsniai nebus per daug ilgi, per daug smulkmeniški. Mes suteiksime labai aišku mandatą dėrybininkams dėl elgesio kodeksų ir tada jie galės žinoti, e, ką mes galime padaryti. Aš čia jokių būdų E, problemų neižvelgiu. Pone pirmininkė, aš esu visuomet pasirengusi kalbėti su šešėliniais pranešėjais. Aš manau, kad e, ryšį palaikome gerą, per pačias dėrybas jau tai buvo. Ir baigdama aš dar pasakysiu, kad šis dosie įeis į ES istoriją, nes čia trialogas vyksta greičiau negu buvo numatyta. Mes turim suprasti tarybą. Taryba, norėdama užbaigti pirmininkaujant Bulgarijai, turėtų labai pasistengti, bet mes esame pasirengę tą padaryti, esame e, lankstus, e, turime daug geros valios, mes suprantame tarybos raudonas linijas ir poziciją, darome viską, ką galime, turime mandatą, kurį patvirtino Europos parlamentas ir jo laikomis. Taigi tai yra labai labai svarbu ir mes tikimės, kad per tą trumpą laiką, kuris liko dėryboms, bus E, suprasta, kad komanda turi dirbti drausmingai. Kolegos man kartais skambina trečią valandą nakties, bet e, aš neprieštarauju, nes dėrybos turi vykti greitai. Aš labai aiškiai viską pasakiau. Ir ačiū Jums už pirmininkavimą. Praėjusią savaitę esu pasirengusi išklausyti komentarų ir e, patarimų iš kolegų lūpų. Thank you very much. Um... Labai ačiū. Ir Tai reiškia, kad dabar jau galime perėti prie kito mūsų pranešimo, kitos paskaitos apie elektroninės komunikacijas. Ir čia Tita Kancova yra pranešėja. Nežinau, ar kas nors norėtų pasisakyti iš kitų frakcijų atstovų. Tik tai įsijunkite mikrofoną, prašom. Atsiprašau. Jūsų klausimas buvo koks? Mano klausimas buvo, ar norėtumėte kažką naujo pasakyti apie trilogą? Aš dairausi, nematau auditos. Taigi, būtent dėl to jūs ir galite pasisakyti. Na kągi, turime gerų naujienų. Dėrybos praktiškai baigtos. Tiek įtrė, tiek inko. Iš tikrųjų, gerai koordinavo savo darbą, e, ypatingai dėl mūsų bendrų interesų. Mes sukūrėme stabilę struktūrą, kuri leidžia investuoti į ateitį, e, bet taip pat ir ko pasiekė savų tikslų susijusių su vartotojais. Mes džiaugiamės, kad e, pasirinkome maksimalaus harmonizavimo kelią, ne, neatskėdėme tam tikrų nuostatų, kurių siekia kai kurios valstybės narės. Ir vienas svarbiausių dalykų, ką galima būtų pasakyti, tai kad tai, ko siekia parlamentas, tai būtų, kad būtų sumažintos apkarpytos kainos e, vidiniams skambučiams ES. Iš tikrųjų, dėrybos buvo labai e, kietos, nes e, komisija nieko nenorėjo daryti su šito dokumentų paketu. Taigi, iš esmės, būtent parlamentas susivienijo su taryba ir pasiekė tam tikrą proveržį. Ir galų galę mes sutarėme dėl maksimalaus tarifo, kuris yra 90 centų už minutę. Ir tai yra geras kompromisas, nes tai leidžia operatoriams konkuruoti. Ir kita vertus, tai yra labai ženkli apčiopiama nauda mūsų piliečiams, mūsų ryšio vartotojams. Taip pat gera naujiena yra ta, kad baigus jau įforminus mūsų sprendimus, visą tai turėtų įsigalioti dar prieš rinkimus, kurie vyks kitais metais. Tai yra irgi, sakyčiau, labai laiku primtas sprendimas. Ir čia turėčiau pasakyti, kad komisija pati nekėlė iniciatyvos šis pasiūlymais, tačiau būtent dėl parlamento sprendimų, kurį vėliau eigoje palaikė ir taryba, galų gale komisija parengė deklaraciją, tiesą sakant, papildomą raštą, kurį prideda prie mūsų kompromiso. Čia, sakyčiau, įvyko įdomus dalykas, kadangi įsigilinus, reikėtų pasakyti, kad turėjo būti atliktas e, iš ankstinis geras vertinimas prieš prasidedant daryboms. Ir dabar tik tai paskutiniu momentu jie pateikė tam tikrą straipsnį, kuriam mes pritarėme, pagal kurį numatoma nedidelė galimybė atskirom valstybėm E, taikyti tam tikras išlygas, iškilus ypatingoms aplinkybėms. Ir komisija kelia klausimą, kas yra geresnis reglamentavimas. Taigi, e, pirmiausiai, geras reglamentavimas yra tada, kada turite argumentų, turite įrodymų. Ir E, praktiškai iš tikrųjų e, ankstesnis reguliavimas buvo, jo pamatai buvo pakloti dar 2013 metais, dabar jau pasaulis gerokai pasikeitė. Ir e, Na, tokie procesai tiesiog vyko mūsų darybų proceso gale, tačiau viskas buvo sutvarkyta. Taip pat 112 numeris. Tai yra nelaimės e, atveju arba pagalbos kvietimo numeris. E, žinote turbūt apie jį, na ir vėlgi buvo pasiektas sutarimas, kad e, vėlgi tai būtų nepriklausoma sutvarkyta. Ir mes, sakyčiau, susitarėme, nors ryta tai nagrinėjo kaip atskirą temą. Ir iš tikrųjų Bulgarija, pirmininkatė Bulgarija mums labai padėjo čia. Dėkingi esame jiems už tai, kadangi tai buvo tikrai nelengvas uždavinys ir dabar praktiškai mes galime jau e, teikti visą tai plenariniam posėdžiui. Svarbus pasiekimas, sakyčiau. Ačiū. Ačiū ir tai reiškia, kad mes dabar galime baigiame nagrinėti ataskaitas apie trialogus ir periname prie kito darbo trukės punkto. Ir tai yra kompromisinių pakeitimų svarstymas dokumentų paketų dėl e, bendraeuropinio pensijų paketo. Pan-European Pension Product. Taigi, ponė Kolinangen yra pagrindinė pranešėja ir pirmiausia, suteiksim žodį jai. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, visų pirma, noriu pasveikinti komisijos iniciatyvą dėl visą europinio pensijų produkto, kas turėtų skatinti piliečius apsirūpinti senatvėj nes vertinant demografinę padėtį, iš tikrųjų manau, kad mums svarbu kažkaip tai kompensuoti demografinių procesų poveikį ir kompensuoti žmonių pensijas. Ypatingai, kai kalbame apie jaunimą, apie jų pajamas, vėlgi reikia jaunimą paskatinti, kad jie daugiau naudotųsi trečiojo ramščio galimybėmis. Dabar nėra europinio privačių pensijų, europinės bendros, europinės privačių pensijų rinkos. Kai kuriuose valstybėse, pavyzdžiui, nėra iš viso privačių pensijos paketų, privačių pensijos produktų. Kai kuris atvejais negalima perkelti tų pensijų į kitas valstybės narės arba, pavyzdžiui, įsigyti tą pensijų produktą kitoje valstybėje narėje. Taigi standartizuotas bendraeuropinis produktas iš tikrųjų tą situaciją gerokai palengvintų. Pasiūlymas yra proporcingas, Ir nors be abejo kalbame pirmiausia apie rinkas, kurios turi veikti pagal nacionalinės nuostatas, esama tam tikrų klausimų, kurių vien tik valstybės narės pačios negali spręsti. Pavyzdžiui, perkelimo galimybės pensijų, taip sakant, kilnojimas per sienas, per valstybių sienas, jų išsinešimas su savim, sakykime taip ir. Um, labai svarbu, kad mm, būtų sukurta galimybė būtent e, anuiteto formą išmokėtės pensijas ir kad tas mechanizmas sėkmingai veiktų, mums reikia, kad valstybės narės mus palaikytų, kadangi būtent jos gali sukurti tam tikras mokesnės lengvatas, kurios e, taikomos panašiems kitiems produktams. Ir uh, visa ta idėja dėl bendraeuropinio pensijų produkto gali būti sėkminga tik tai tada, jeigu ją palaikys valstybės narės. Taigi tai turėtų būti pagrindinis principas, kuriuo mes vadovausimės ir e, mes e, galėsime sukurti geresnę padėtį tik tai tokiu atveju, jeigu bus sukurtos reikiamos struktūros. E, pateikta iš viso 499 e, pakeitimai, iš viso 642 gauti su papildomais. Na ir iš tikrųjų e, daugiausiai iš jų susijęs su mūsų komiteto aktualiomis temomis. Per pastarąsias keltą savaičių mums pavyko parengti kompromisinių pakeitimų paketą. Noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams, nes iš tikrųjų tai buvo labai intensyvus ir konstruktyvus darbas, svarbės darybos. Mes sutarėme dėl pagrindinių punktų daugelį temų. Pavyzdžiui, Jopos vaidmens ehm, standartizuotos formos ehm, dėl iš ankstinių ehm, taisyklių pristatymo prieš pasirašant sutartis ir panašiai, panašiai, taip pat nemokumo Ne, tai yra e, standartinis paketas būtų anuitetų forma, kurį išmokam per vienkartinę išmoką. E, na ir pirmiausiai gal pašnekėkime apie tam tikrus blokus. Tai yra pirmiausiai leidimą turėtų suteikti Jopą. Na ir mes siūlėme, kad būtų taikomas sertifikavimo, o ne leidimų išdavimo mechanizmas. Tiesiog tam, kad būtų aiškiai pasakyta, mm, leidimai neturėtų būti išduodami retrospektyviai. Nemanau, kad e, leidimų mechanizmas buvo aiškiai apibrieštas, e, tačiau mes e, preambulėje įdėjome pastabą, kad reikėtų aiškiai apibriežti takoskirą tarp to dalyko ir to, ką daro valstybės narės. Kalbant apie judumą, tai yra galimybė persikelti tas pensijas iš valstybės į valstybę. E, vėlgi buvo kalbama apie e, galimą penkerių metų laikotarpį ir taip pat e, e, tam tikrą galimą partnerystę tarp įvairių pensijų fondų e, ir specialų pasiūlymų paketą. Taip pat e, prekontraktinė informacija, jinai turėtų būti teikiama tiesiogiai Na ir taip pat e, tai kaip mes suformulavome šias nuostatas, tai turėtų leisti vartotojams priimti gerai pagrystus sprendimus, gerai informuotus sprendimus. Toliau licencijų procedūras šeštojo bloko. Mm, standartinė procedūra, kurią mes norėtume pasiūlyti, būtų vėlgi susijusi su kapitalo garantija. Na ir čia vėlgi mintis būtų ta, kad reikia pirmiausiai orientuotis į rizikos mažinimo e, technikas ir standartus, kurias nustato AJOPA. Septintasis blokas e, - apskundimo mechanizmas. Ir aštuntasis - tai yra galimybių keisti sąlygas per penkerių metų laikotarpį, taip pat e, išmokų modalumai. E, sekantis blokas. Čia mes irgi sutarėme dėl specialių taisyklių, dėl standartinio paketo. E, visą gyvenimą trunkantis anuitetas kaip pagrindinė taisyklė, na ir galima būtų taikyti išlygą vienkartiniai išmokai e, per išmokų laikotarpį. E, na ir man pagrindinė nuostata buvo tai, kad mes norėjome sukurti tokį paketą, kuris būtų kaip galima paprastesnis, kaip galima iškesnis. Na ir iš tikrųjų tai būtų pagrindinė sėkmės prielaida. Mes norime, kad per penkerius metus jau būtų galima tokį produktą teikti visose valstybės narėse. Ir e, tokiu būdu būtų galbūt galima sukurti tas e, atskirų kompartimentų partnerystės. E, šią iniciatyvą palaikė SND, ALDE, M ir žalieji, taigi manau, kad rytoj mums pavyks susitarti. Na, SND vardu ponia Jekonsar dabar pasakys. Uh, Ačiū. Manau, kad pasiekėme gerų kompromisų. Noriu padėkoti pranešėjai bei jos komandai bei kitiems šešėliniams pranešėjams už atviras ir tikrai konstruktyves dėrybas. Džiaugiuosi, kad aptarti mums labiausiai rūpintis klausimai kompromisuose E, labai svarbu išlaikyti EOPA numatytą vaidmenį dėl europinių pensijų produktų e, variantų. Tai turi būti standartizuoti produktai ir turi būti numatyta reikalinga apsauga, išvadinti visi kaštai. Gerai, būtų gerai, kad pasiektume susitarimą dėl visų susijusių kaštų. Kalbame apie tikrai europinį e, pensijų produktą ir Europos žyma. E, ant šio produkto yra labai svarbus dalykas, apie tai mes daug kalbame savo kompromisuose. Visi vartotojai, visiems vartotojams informacija turėtų būti lengvai prieinama nemokamai ir jie turėtų priimti sprendimus, turėdami šią informaciją. Vartotojų apsaugos vardan. Tai reikia numatyti ir pa, visas galimos patiriamos žalos atitaisimo galimybės ir numatyti galimybę pasitelkti alternatyvę ginčių sprendimo procedūrą. Manau, kad su šiuo europiniu pensijų produktu kuriame produktą, kuris bus patrauklus judžiai jaunai, jaunai kartai. Todėl tos, to produkto perkeliamumas yra labai svarbus aspektas. Džiaugiuosi, kad pranešė atsižvelgia į mūsų pasiūlytą pakeitimą dėl apmokestinimo kompromisiniuose pasiūlymuose, nes svarbu vengti e, sukčiavimo mokesčių sistemomis. Mokestinės paskatos taikomos šiems produktams e, yra siejamos su e, e, kilmės, gyvenimo šalimi. Atsiranda toks produktas, tai, tai trečiasis, tai tre, tre, trečiojo pensijų ramščio produktas, tačiau jis nieku būdu negali pakeisti pirmojo ir antrojo ramščio pensijų. Ulrikės Trebesijus nėra, todėl Alde vardu ponas Elimovič, kurio nėra. Ir tuomet žodis ponui Denis Dejong. Ačiū. Bet e, anksčiau jūsų minėta frakcija dabar yra stambesnė, didesnė negu mes. Šis pranešimas, šio pranešimo svarstymas sudėtingas mano frakcijai, taip visada buvo ir apie tai papasakojau komitete. Visų pirma, baiminomės, kad, kad pensijos pagal kolektyvinius susitarimus uh, turės tenkinti e, tam tikrus reikalavimus. Atsiprašau, kad pe pensiją siūlančios įmonės e, turės e, laikytis griežtesnių reikalavimų, tokiu pat kaip draudimo įmonėms taikomi. Kitas dalykas, mūsų frakcija nenori paskatinti situacijos, kuomet personalinės asmenės pensijos pakeistų uh, E, kolektyvinės pensijas. Gali susidaryti atskirų individualių situacijų, kai tokia pensija yra būtina, bet jeigu, pavyzdžiui, kalbame apie savarankiškai dirbantį asmenį, aš e, skatinčiau tokiais atvejais e, rinktis kolektyvinių susitarimų galimybę, nes žmogus tikriausiai turi šansų gauti didesnę pensiją tokiais atvejais. Šiuos klausimus svarstėme ir šešėlinių pranešėjų susitikimuose. Tai labiau buvo ekon komitetos ryties diskusija. Nors praeitie esame Imko komitete tvirtinę pranešimų šią temą. Kalbėjausi su pranešėju, pranešėjo komitete, ponė Sofija Intveld, ir ji mane patikino, kad Ekon komitete šie abu aspektai buvo apsvarstyti ir išspręsti visų pirma profesin, pensijos iš profesinės veiklos. Jeigu asmenys nusprendžia rinktis individualių pensijų sistemą, tai čia negalios tam tikros e, e, taisyklės ir nuostatos galiojančios draudimo įmonėms. Taip pat buvo įtraukta tam tikra ribojanti nuostata, e, atskirti individualūs e, pensijų produktai nuo kolektyvinių pensijų produktų. Tai išsklaidė dalį mūsų būkštavimų. Ir aš taip pat sakiau, kad e, prašiau, kad, pirmą ir antrą, ir, kad pirmasis ir antrasis pensijų ramšiai taip pat būtų paminėti. Ir tai ir, ir tos sistemos neturėtų keisti ar silpninti atsirandantis trečiasis ramistis, tai yra europinių pensijų e, galimybė. Ekon komite, vertinant darbą Ekon komitete ir Ekon komiteto nuolaidą, sakyčiau, kad um, kad kai, kai kurios dalykus nebuvo atsižvelgta, tačiau jeigu vertinsime pozityvius dalykus, vartotojų apsaugą, tai pranešėja tikrai ėmėsi visų žingsnių, kad būtų įtrauk, įtrauktos apsauginės nuostatos svarbios mano frakcijai, pavyzdžiui, dėl skaidrumo. Apie tai kalbama kompromisuose bei taip pat apsauginės nuostatos dėl galimybės susigražinti pinigus. Taigi, atsižvelgdamas į tai, prie jau išvados, kad galiu rekomenduoti savo frakcijai balsuoti už šį pranešimą, nes jis tikrai, tai tikrai geras pasiūlymas vartotojų apsaugos atžvelgių, tačiau taip pat turiu pareikšti, kad tai. E, kad vis dėlto tai nereiškia, kad nereikia bendresnės diskusijos, kuri, man atrodo, vyksta labiau ekon komitete. Nežinau, kaip viską sutvarkysime. Kol kas nežinau, kaip vyks balsavimai komitete, bet galbūt reikėtų čia arba kažkur kitur apie tai kalbėti. Nes kai ką tikrai nustebintų žinia apie tai, kad GUE frakcija balsuoja už šį dokumentą, nors tai gali vykti būtent pranešėjos pastangų dėka. Ačiū. Ir kaip Kaip supratau, tenka dabar šiek tiek grįžti pagal kalbėtojų sąraše, nes ponas Sulik kalbės Ulrikės Trebesijus vardu. Ačiū. Noriu e, perskaityti kalbą ponios Trebesijus vardu. Pone Trebesijus sprendžia, sprendė daugybę atvirų, neįspręstų klausimų per paskutinį dėrybų raundą. Uh, E, daugelis tų klausimų neišspręsti kompromisiniuose pasiūlymuose. Juose akcentuojamos detalės, tačiau nesprendžiama bendra situacija. Pavyzdžiui, kalbant apie vartotojų apsaugą, pasiekta pažangos, tačiau yra, atrodo, rizika, kad gali atsirasti perteklinis reglamentavimas. Didesnės problemos susijusios su tokiamis temomis kaip vidaus rinka, ir noriu pasaky, išsakyti keletą pastebėjimų. Visų pirma, visi sutarėme, kad mokestinės nuolaidos už tuos pensijų produktus negali būti patrauklesnės nei e, nuolaidos taikomos dabar, dabartiniams produktams. E, Vokietijoje egzistuoja tokia lengvata, tačiau ji nėra labai patraukli, atsižvelgiant, kad, kad ekonominė veikla nėra e, labai auganti dabar. Taip pat reikia kalbėti apie valstybės mokama, mokamas įmokas e, pensijų sistemoje. Jeigu ta europinė, tos europinių pensijų produktas nefunkcionuos Vokietijoje, ta sistema nefunkcionuos Vokietijoje, kaip ji funkcionuos, kalbant apie judžius darbuotojus, kurie negalės pasinaudoti visomis legmatomis. E, Antra, yra abejonių dėl to, ar ši programa yra e, tinkama mažoms ir vidutinėms draudimo įmonėms. Prievolė ap, apriepti visas rinkas per keletą metų pritrauks stambiųjų įmonių, kurios dažnai veikia vakarų Europoje. Tai tikrai pakenks euro, eurozonos ir ES sanglaud. Ir trečia, yra bejonių dėl E, tarptautinių įmonių, kurios e, panaudos e, taupamosius indėlius e, finansuoti ilg, trumpalaikį likvidumą. Jeigu tie pinigai bus mm, pervesti į kitokias rinkas, lik, likvid, e, likvidžių lėšų rinkas, nukentės e, taupantieji. Taip pat noriu paminėti komisijos reglamentą ir ponė Trebesijus baiminasi, kad komisijos išdėstytos idėjos nukentėjęs, nebus įgyvendintos. Kaip matote, nepakanka e, gilintis į smulkmenas, į detalės, jeigu visa, visas, visa bendra sistema nefunkcionuoja. E, Pane Trebesijus mano, kad nebuvo spręsti svarbiausi aspektai, ypač, e, nagri, ypač aps, apsprendžiant vartotojų apsaugos nuostatas. Ačiū. Dabar ponas Selimovič, kuris kalbės Alde frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti poniai Colin Langen už puikų darbą rengiant šį dokumentą. Manau, kad darbas vyko gera bendradarbiavimo dvasia ir mes remiame visus, palaikome visus parengtus kompromisus. Balsuodami rytoj nusiusime svarbę žinę ekon komitetui. Visų pirma, e, reikia numatyti maks, e, didžiausiai įmanomą perkeliamumą šių pensijų produktų ateityje. Tai yra numatyti galimybę įsigyti tą produktą vienoje šalyje ir paskui jį išsivežti į kitą šalį, jeigu tas asmuo išsikelia dirbti ar gyventi į kitą šalį. Taip pat reikia numatyti kitas e, susijusias nuostatas. Tai mano frakcijai labai svarbus dalykai ir manome, kad kad reiks padaryti kitų mm, pertvarkymų, kad atsirastų šie produktai, bet numatome penkių metų laikotarpį jų atsiradimui. E, vartotojai turės penkių metų pereinamąjį laikotarpį ir e, galios specialios nuostatos toje šalyje, į kurią žmonės persikėlis gyventi. E, jie turės penkis metus, per kuriuos galės apmastyti, kas jiems geriausia tinka ir apsispręsti. Dėl Europos vaidmuo, vaidmens jis buvo sustiprintas ir numatyta įgaliojimai tą tai institucijai atšaukti iš rinkos tuos e, produktus europinių pensijų, kurie netitiks reikalavimų. Jeigu draudimo įmonės neveiktų tinkamai nes atsiranda, atsiras pagunda kai kuriems bankams perimti, prisimti kai kurias blogas paskolas. Mes raginame valstybių narių institucijas bendradarbiauti su e, atsakingamos institucijomis, kad būtų užtikrintas e, tinkamų produktų siūlymas. Taip pat numatoma būtinybė suteikti visą e, reikalingą informaciją vartotojams. Aldė džiaugiasi e, darbu rengiant šį dokumentą ir mes manome, kad mes balsuojant rytoj paremsime visus kompromisus. Ir galiausiai, ponė Šoltė. Ponas Šoltas, ačiū pirmininkė. Norėčiau pa, ir pa, ir aš padėkoti pranešėjai už visą jos darbą, rengiant šį pasiūlymą ir už gerą bendradarbiavimą su visais šešėliniais pranešėjais. Dėl kompromisinių pakeitimų noriu pasakyti, pakatoti tai, ką nusintėme elektroniniu paštu metu. Manome, kad ši iniciatyva dėl Europos pensijų produkto pateikta komisijos yra geras pasiūlymas, nes tai invest, skatina vartotojus investuoti į privačius investicinius produktus. Tačiau, kad tam, kad tie produktai būtų sėkmingai, jie turi būti tarp valstybinio matmens, tai, tai yra turi egzistuoti galimybė juos perkelti E, jų veikimo sistema turi būti aiškiai suprantama ir skaidri naudotojams. Ma, žinome, kad šis modelis yra e, laisvanoriškas, yra papildomas ir valstybės e, įmokos sistema čia negalioja. Reikia numatyti paprastesnės galimybės rinktis ir apsispręsti vartotojams, e, apsisprendžiant, kaip taupyti pensiją, kaip sukaupti pensiją. Atsižvelgiant į visą tai, sakyčiau, kad mums pavyko parengti subalansuotą nuomonę kurią palaiko šešėlinių pranešėjų dauguma ir manau, kad tai yra geras dalykas. Ir dabar vėl žodis pranešėjai, jeigu norite dar ką nors pasakyti, ne? Man atrodo, kad viskas jau pasakyta ir džiaugiuosi tuo, kad yra politinių frakcijų sutarimas prieš šitos balsavimą. Balsuosime rytoj. Toliau periname prie kito darbos vargės klausimo. Ir tai yra kompromisinių e, susitarimų dėl dviejopos kokybės produktų vieningoje rinkoje. E, pranešė ponė Senalova, prašom žodis jums. Ačiū, ačiū už suteiktą žodį. Aš manau, kad galėčiau jūs informuoti, jog šis dosie pasiekė galutinius etapus e, ir iki vasaros atostogų jis bus baigtas parengti ir dėl jo balsuosime komitete. Dėl pakeitimų, kurie buvo pateikti. E, Žemės ūkio komitetas teikė savo nuomonę. Norėčiau padėkoti pranešėjui Žemės ūkio komiteto gavome 22 kompromisus, parengėme 22 kompromisus pakeitimus, dėl kurių dabar su šėliniais pranešėjais deramės. Didžiosios dalies klausimų sutarėme. Ir visų pirma, aš norėčiau padėkoti tiems kolegoms už puikų bendradarbiavimą. Nepristatinėsiu visų kompromisinių pakeitimų detaliai, nes pranešimas yra gana plataus masto. Jame yra išvardinta visa komisijos veikla, uh, pristatytos įvairios rekomendacijos. Paminėsiu tik tai keletą jų. Visų pirma, džiaugiuosi, kad e, vidaus rinkoje e, vis daugiau, e, vis mažiau, atsiprašau, iškyla ginčių dėl E, kokybės, kai tas to, to paties gamintojo, ta pati prekė yra parduodama skirtingos kokybės skirtingose valstybėse narėse. Dabar bandome išsiaiškinti, kodėl kartais ta kokybė vis tik skiriasi, ar veiksniai yra objektyvūs, ar tai yra tiesiog paprasčiausias vartotojo gailio apgavinėjimas. E, norėtume, kad būtų sukurtas visos Europos testavimo metodas, e, ta pačia taktika besivadovaujant. Tikrintume nacionaliniu lygmeniu, E, atskirus produktus, kol kas visuotinio Europos metodo nėra. Todėl dabar mes turime suri, prašyti, kad nacionalinių valstybių administracijos bendradarbiautų, atliktų tyrimus, kad keistųsi duomenimis. Uh, vartotojų organizacijos turi prisidėti, e, laboratorinių sąlygų kartais nepakanka. Ir aš tikiuosi, kad mūsų komiteto užsakytas bandomasis projektas šio požiūriu bus naudingas. Be to pranešime kalbame apie dabar egzistuojančią teisės bazę, kuri padės apsaugoti vartotojus ir tikimės, kad ta teisės bazė bus įgyvendinta, net ir tais atvejais, kai net komisijos sprendimas e, neleido pasiekti gerų rezultatų. E, nesažininga komercinės praktikos direktyva buvo pasiūlyta Europos komisijos ir mes džiaugiamės, kad tai padaryta, tai yra pažanga praktikoje paplitusioje. Su kai kuriais kolegomis nuomonės išsiskyrė dėl to, ar šešto straipsnio pakeitimas yra pakankamas, ar būtų praktiškai įmanoma tą padaryti, kas ten numatyta. Žinome, kad reikia teisinio iškumo, todėl būtų gerai, jeigu galėtumėm uh, E, numatyti uždraustos praktikos sąrašą su konkrečiais pavyzdžiais. Ir tada išvengtumėm tokių atvejų, kai teisės aktai lieka teoriniu dokumentu, nesigyvendinti, e, niekas nežino kaip praktiškai. Ir jeigu praktiškai viskas būtų padaryta, e, būtų nebepasitikima sąžininga vidaus rinkos veikla. Mes kalbėjome ir apie netarifinės kliūtis priekybai. Turėtume kalbėti apie visą vidaus rinkos praktiką, kuri riboja vartotojų e, pasirinkimą. Taip pat labai svarbu, kad e, aktyviau dalyvautų e, gamintojai ir kad būtų aiškiau nustatytas nuostatas ženklinimui ir pateikimui rinkas. Kalbant apie maisto produktus, e, turime pripažinti, kad čia yra padaryta nemažai, reikia rinkti dabar duomenys apie ne maisto prekes. Mano kolegė Borzan, kuris sėdi šalia manęs, jūs informuos apie tai, kokia parengta visuomenės veikatos komiteto nuomonė. Į tai turėtumėm atsižvelgti. Ačiū, o dabar perinsime prie šešėlių pranešėjų EPP vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau padėkoti poniai Senalovai už pastangas viską padaryti laiku. Taip pat už tai, kad ji taip atvirai e, su mumis bendradarbiavo, prieimi visus pakeitimus ir panašiai. Taip aš norėčiau pasidžiaugti bendradarbiavimu tas skirtingų frakcijų nes šis pranešimas yra nepaprastai svarbus ir aš tikiuosi, kad bendras e, supratimas ir lyderystė rengiančiai pranešimą yra nepaprastai svarbus. Aš norėčiau išskirti tris veiksnius. Visų pirma, reikia e, vartotojų organizacijų vaidmenį apibriežti. Antras dalykas, mes turime apibriežti komercinių reguliuotojų vaidmenį. Ir trečias dalykas, kuris yra pats svarbiausias, turime taikinti vienodą metodiką E, galvodami, pavyzdžiui, apie dviejopas paskirties produktus, ne tik maisto, bet ir visus kitus esančius Europos rinkoje. EPP frakcija norėtų sutelkti dėmesį į šių klausimų turinį. Todėl mes norėtumėm paprašyti e, pranešėjus atidėti tokius klausimus kaip pakuotės ir, ženkl, ir kainų nustatymas Aš supratau, kad jūs tam irgi skiriate nemažai dėmesio. Ir mes dabar suprantame, kad reikėtų eiti tiesiai prie esmės ir reikėtų pagalvoti, ką daro, ką sako gamintojai ir ką daro mažmenininkai. Ir kaip yra elgiamasi bendroje rinkoje. Galų gale kompromisiniai susitarimai ir ko, apskritai kompromisai yra labai geri. Procedūros, kurias pasiūlė pranešėja, mūsų nuomonė yra labai geros. Ir aš manau, kad mes galėsime e, rasti galutinį e, sprendimą surasant šį dosiją. Ačiū. Na ir EKR vardu. Ponas Švedė. Ačiū. Atsiprašau, ponas Sulik. Ačiū. Aš susitikau su rytų Europos lobistais, svarsydama šį dosiją. Čekijos Respublikos, e, Slovakijos, Slovenijos atstovais svarko šį dosiją. Pone Bienkovska yra iš Lenkijos, ji yra komisijos atsakingoji pareigūnė. Mano nuomonė, ši problema yra akivaizdi rytų Europoje ir mes Turime pripažinti, kad dviejopos kokybės e, reiškinys nusipelno dėmesio, nes tokiu būdu mes sukursime spaudimą e, gamintojams, o vartotojai bus geriau informuoti, jie žinos, e, kad yra organizuojami testai, bandymai, e, rezultatai bus skelbiami, valstybės narės keisis gerą praktiką, bus palaikomas dialogas su gamintojais ir vartotojų organizacijomis. Kita vertus, Nepaverskime vartotojų e, kvailomis avimis. Nereguliuotojai turi spręsti už juos. Kitaip mes pabursime užburtą ratą, nes negalėsime niekaip susitarti, ar problema yra skirtingos kokybės produktų pardavimas, ar vartotojų e, neinformatumas. Vartotojai apie tai tiesiog nežino. Uh, Supraskime, kad jeigu produktas yra prastesnės kokybės, jis yra ir pigesnis. Ir dėl to kai kurie kompromisiniai pakeitimai vienas kitam prieštarauja. Pirmajame yra paminėta nepriimtina septintojo pakeitimo diskriminacija. Aš manau, kad e, tai negali būti naudojama kaip pagrindas skirtingos kokybės prekių pateikimų į rinką. Toliau, e, viename pakeitime yra kalbama apie skirtingą teikimo rinką praktiką. Ponas Jelva ieško sprendimo. E, visus prieštaravimus galime paaiškinti vienu faktu. Iki šiol mes dar e, nesugebėjome išsiaiškinti, kokie produktai yra dvigubos, dviejopos kokybės arba kiek tokių produktų yra. E, vidutinio dydžio valstybėje tokių produktų gali būti pakankamai daug, gali būti iki 300. Šis pasiūlymas buvo pateiktas, nes e, susidarė įspūdis, kad prastos kokybės produktai yra e, svarbus ES viduje, bet turime ir labai daug pavyzdžių demonstruojančių, kad tai yra netiesa. Vakarų valstybių rinkose e, pateikiamų prekių, pavyzdžiui, skalbimo miltelių e, kokybė yra kitokia. Mm, pavyzdžiui, Vokietijoje parduodamas skalbimo miltelis yra fluoro, Prancūzijoje yra amonio. E, lygiai taip pat negalime atskirti e, potencialiai nesažiningos e, prekybos praktikos ir ženklių skirtumų tarp gamybos ir vartojimų įpročių. Pavyzdžiui, galėtume pagalvoti apie ledinukus. Kas yra geriau? Ar cukrus, ar izogliukozė? Kas yra pavojingiau? kol kas neturime rezultatų dėl e, produktų bandymo, tikrinimo, atsiprašau, laboratorijose vadovantis tais pačiais metodais. Palaukime, kol tokie metodai atsiras ir tada gausime aiškius rezultatus. Dar vienas dalykas, visi siūlomi pakeitimai, pavyzdžiui, komisijos pasiūlymas e, bandomajam projektui dėl laboratorinių tyrimų bendrojai metodikai, mm, nurodymai valstybėms narėms, kaip įgyvendinti ES teisės aktus dviejopos kokybės atveju. Europos komisija skiria kelis milijonus eurų nacionaliniam laboratoriniam tikrinimui, bet e, jie nebuvo įvykdyti, todėl kad nepakako laiko praktiškai viską išbandyti. Bet jau dabar mes turime balsuoti dėl šios rezoliucijos Liepos mėnesį. Jeigu iki to laiko bus parengti bendrų testų rezultatai, tada viskas gerai tada nesažiningos praktikos direktyvą reikės peržiūrėti. Todėl aš dabar siūlyčiau greičiau pagalvoti apie mūsų realias galimybės ir nereikalaukime, kad būtų pakeisti teisės aktai aklai, kol dar neturime tvirtų faktų, tvirtų įrodymų. Aš suprantu norą mūsų piliečiams suteikti greitus ir lengvus sprendimus. Aš bedėjau tik tai, kad tam šiam klausimui lengvų sprendimų nebus. Tačiau padarinių gali būti negatyvių, nes padidės kainos, jeigu priversime gamintojus taikyti kitokius gamybos metodus. Tai jeigu mes reikalausime, kad jie teiktų absoliučiai tokius pat produktus rytų rinkai ir vakarų rinkai, kainos atitinkamai išauks. Todėl mes turime galvoti apie teisės aktus, kurie gal leistų ir šią problemą išspręsti. Negalime galvoti tik apie tai, kad kas gražiai atrodo. Ačiū uždėmesi. Labai ačiū. Alde frakcijos vardu Dita Haransova. Jos nėra Cecilija vietojos pašnekiais. Atsiprašau, ponas Selimovič. E, ačiū pirmininkė, aš perskaitysiu Ditos man pateiktą kalbą. Ji visų pirma dėkoja pranešėjai už atliktą entuziastingą darbą šiuo dosie, šį dosie tvarkant. Ji mano, kad pasiūlymas geras, pakeitimų kompromisai parengti geri. Ji kaip ir daugelis šešėlinių pranešėjų mano, kad didžiąją dalį šių kompromisų pakeitimų galime paremti. Tų kompromisų pagrindų, sakyčiau, e, bus parengtas e, išsamus pranešimas apie dviejopos kokybės produktus. Alde vardu jau pateikėme komentarų siūlomam projektui, todėl e, jie yra įvertinti, tačiau pranešimo dalys, kurios yra kalbama apie Europos komisijos teisėkūrinį pasiūlymą, išlieka problematiškiausios. Kai kalbama apie dviejopą, nes kalbama apie dviejopą kokybę ES teisės aktuose pirmą kartą. Mūsų nuomonė, Europos komisija teikia tinkamą, adekvatų pasiūlymą. Dviejopos kokybės klausimas yra įtraukiamas į e, dokumento tekstą. Dabar pranešėjas siūlo atnaujinti e, pirmąjį priedą ir e, dviejopos priekybės, e, dviejopos kokybės klausimai traukti į nesažininkos priekybos direktyvą. Vis tik mūsų nuomonė trūksta nuoseklumo pranešime, e, ypač kai kalbame apie tas dalis, kuris yra kalbama apie regioninius geografinius skirtumus ir netoleruotiną praktiką. Mm, pranešimo nuseklumo dėliai mes norėtumėm, kad būtų tekstas iš anksto suformuluotas ir nebebūtų reikalaujama e, dviejopos e, kokybės prekių įtraukti juodosius sąrašus, kiek aš suprantu, ir kitos frakcijos taip pat galvoja. Paskutinis dalykas, norėčiau pagirti Europos komisiją e, su tuo, kad buvo pasiūlyta visos ES metodika vaisiams ir vaisių produktams tikrinti. Pirmą kartą e, bus viso Europoje taikoma tokia pti metodika e, kokybei ir sudėčiai įvertinti. Šis metodas turėtų būti įvertintas kuo greičiau ir taip mes galėsime atlikti tyrimą visos Europos lygmenių, kurį galėsime papildyti nacionalinių tyrimų rezultatais. Baigdama aš noriu pasakyti, kad E, turime sukurti vienodą metodiką, kuri leistų įvertinti ir ne maisto produktų kokybę, e, jeigu tie produktai yra dviejopos kokybės valstybėse narėse. Na ir guė vardu, ponas Maštalka turėtų kalbėti, bet jo nėra. Toliau ponas Šulcė. <clears throat> Ačiū, ponia pirmininkė, už teiktą žodį. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už puikias pastangas rengiant kompromisinius pakeitimus. Ir štai, kad buvo pamėginta iš tikrųjų suderinti labai skirtingas pozicijas, kurių šią temą laikėsi šešėliniai pranešėjai. Taigi, mūsų frakcijos vardu noriu pasakyti, kad kompromisiniai e, pakeitimai yra gerai subalansuoti ir mm, sprendžia klausimą iš esmės, kai kalbam apie dviejopą produktų kokybę. Mums dauguma kompromisinių pakeitimų tinka, mes galime juos palaikyti be pakeitimų, tačiau norėtumėm dar šiek tiek pakoreguoti 7a pakeitimą, kur mums labiau patiktų formuluoti, kad e, regioninės preferencijos vartotojų turėtų būti, ta frazė turėtų dingti iš teksto. Labai sunku iš tikrųjų praktikoje apibriežti kažkokią tai priemonę, išmatuoti objektyviai e, šitą būtent prioritetą, kurį vartotojai teikia vienam ar kitiem produktam. Ir tai tiesiog sukurs kliučių skaidriai išspręsti šią problemą. Ypatingai kalbam apie maisto produktus. Taip pat, kalbant apie 16 kompromisinį pasiūlymą, kur sveikiname pakeitimą paskutinėje dalyje, tačiau vis tiek norėtumėm, kad būtų kiek kietesnė formuluotė dėl ES lygio priežiūros, kadangi be priežiūros aš bijau, kad jokių pokyčių ateityje negalime tikėtis. Taigi mes tikrai raginame, kad būtų įsteigtas specialus padalinys, kuris leistų tikrinti bendras testavimo metodikas ir taip pat galėtų imtis priemonių, jeigu būtų pažydinėjami reikalavimai. Mums svarbiausia yra, kad išliktų nuoroda į pirmąjį priedą 21-ame kompromisiniam pasiūlyme, dėl to mes negalime sutikti su reikalavimu pakeisti šį tekstą taip, kad e, nuoroda į tą prieda būtų išbraukta. Kągi, ačiū, turiu tai FTD. Ponas Ivetskevič. Galbūt Markus Sulo galėtų pašnekėti vietoje, negu ne, tai reiškia, kad mes galime leisti pasisakyti kitiems pranešėms ir pirmiausiai ponė Porton. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti Olgai už puikų bendradarbiavimą prie šio dokumentų paketo ir ypatingai mm, turtuomenijos e, gilę kompetenciją maisto projektų srityje. Mes iš tikrųjų Envi komitete pasiekėme e, aiškių kompromisų įvairiomis temomis ir čia aš noriu paminėti keletą pagrindinių klausimų, kad suprastumėte, e, kaip vyko tas kompromisų galtinis derinimas. Taigi, pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad dviguba produktų kokybė egzistuoja ir tai tiesiog yra susijęs su vienos bendros rinkos E, veikimu bei vartotojų pasitikėjimu. Ar tą problemą reikėtų spręsti sąjungos lygmenių? Mes manome, kad e, kompetingos institucijos pagal dabartinius teisės aktus nesugebėjo spręsti šitų dvigubų produktų kokybės, dvigubos produktų kokybės problemos dėl tam tikro pribojimų ir ypatingai dėl to, kad e, nėra teisinių nuostatų ir teritorinio pribojimų. Dėl to Mes turime keisti ES teisyną ir šią mintį palaikė visos Envi komitete atstovavimas politinės frakcijos. Tai yra reikia pakeisti priedą, e, kuris yra nesažingos komercinės praktikos direktyvoje. E, pirmiausia, turėtume pakeisti teisės aktus, nustatydami aiškesnės e, taisyklės, kurios apibrieštų, kaip turi būti ženklinami dvigubos kokybės produktai e, tose pačiose pakuotės, to pačiu prekybiniu ženklu pardavinimi produktai neturėtų skirtis savo sudėtimi, savo kokybę, nebent tam tikri e, pakeitimai yra visiškai pateisinami, kaip pavyzdžiui vietinių žaliavų panaudojimas arba, tarkim, atsižvelgiama yra kažkokius tai e, nacionalinius įstatymus ir formulių keitimo tikslus. E, pakuotėse tokiu atveju turėtų būti aiškiai nurodyta, jeigu esame tam tikrų skirtumų tarp e, produktų pardavinimo įvairiose valstybėse narise. Taip pat e, svarbu būtų sukurti dvigubos kokybės produktų labai aišku registrą, kuris būtų prieinamas europiniu lygiu. Mes norėtumėm kol kas raginti sukurti savanorišką visų produktų e, registrą. Tai yra, ten pats gamintojai galėtų tiesiog savo iniciatyvą pateikti informaciją apie gaminamus produktus. Taip pat e, galima būtų pasitelkti kažkuria tai jau egzistuojančią Europinę agentūrą, kuri galėtų atlikti patikrinimus, auditą ir panašiai, ypatingai jau kyla kažkokiu tai tarimu dėl e, nesažininko manipuliavimo produktų kokybę. E, komisija turėtų įvertinti visus veiksnius, kurie gali vienaip ar kitaip paveikti arba prisidėti prie bendros rinkos fragmentavimo. Uh, Na ir be abejo turime e, didinti vartotojų samoningumą. Turime informuoti juos apie dvigubos kokybės produktus, jų tam tikras kokybinės savybės ir panašiai. Ir kaip jau sakiau, pagrindiniai aspektai, pagrindinės tezės yra palaikomas visų politinių frakcijų, todėl mes Inko komitete aš tikiuosi, kad irgi sulauksime tokio pat plataus palaikymo. Ačiū, toliau ponia Kolin Langvin. Dėkoju, pirmininkė. Kalbėsiu Rosetun vardu, nes jinai vėluoja. Aš bijau, kad jos skrydis tiesiog netvyko laiku. Taigi noriu padėkoti už dalyvavimą šio klausimu ir noriu pasidėkoti visiems parlamentarams, kurie domisi šią temą ir prisidėjo prie kompromiso rengimo. Tačiau norėčiau taip pat kreiptis į E, kitus parlamentarus, kadangi daug pranešė ir šešėlinį pranešė daugiausiai atstovauja vidurio rytų Europai, kad kiti aktyviai taip pat dalyvautų, nes vėlgi, kaip mes suprantame, pirmiausiai tai yra problema vartotojams e, vidurio ir rytų Europos valstybėse. Tačiau gali būti, kad tai tik tai iliuzija. Gali būti, kad e, tie reiškiniai egzistuoja ir mūsų rinkose. Ir tai turbūt nėra vien tik tai vakarų ir rytų takoskira. Tai daugelio atveju gali būti platesnė ir gilesnė problema, kur yra tiesiog susijusi su nesažininga prekybos praktika. Na ir iš tikrųjų gali būti, kad tarkime tarp Portugalijos bei Junktinės karalystės egzistuoja e, tam tikrų kokybinių skirtumų ir tai neturi nieko bendro su vartotojų pasirinkimu vartotojų preferencijomis. Taigi, jeigu mes kalbame apie vartotojų apsaugą. E, siūloma šešto straipsnio pakeitimas e, nesažingos e, komercinės praktikos direktyvoje ir labai įdomus. Aš nesu iki galo įtikinta, kad pats straipsnis padės problemai spręsti. Man atrodo, kad vis tiek būtų labai didelė našta valstybių narių E, kompetingom institucijom atlikti tyrimus kiekvienu konkrečiu atveju. Aš manau, kad reikėtų vietoj to pasiūlyti tam tikras paprastas taisyklės, paprastus paketus, kad tiesiog būtina užtikrinti tą pačią kokybę arba jeigu norima pardavinėti žemesnės kokybinės sudėties e, produktus, reikia keisti pakuoti ir aiškiai tai nurodyti. Ačiū. Galo, ponia Paspėsna. Ačiū, ponia pirmininkė kalbu tiesiog kaip e, eilinės parlamento narys, tačiau norėčiau pritarti pranešėjai, kadangi na, iš tikrųjų nuveikė didžiulį darbą ir aš tikras, kad visi kompromisai, dėl kurių balsuosime, yra labai subalansuoti, labai gerai pasverti. Taip pat noriu padėkoti, kad buvo priimti ir mano teikti pakeitimai. Vėlgi aš juos pateikiau kaip nepriklausomas parlamentaras šiuo atveju, kaip asmo tiesiog. Uh, Ir galiu pasakyti, kad beveik visi mano pakeitimai buvo priimti domen. Tai nedažnai nutinka. Aš tikiu, kad šis pranešimas iš tikrųjų prisidės prie šios svarbios problemos sprendimo. Nenoriu dabar spekuliuoti, ar tai problema, kuri iškyla tik tai naujosiams Europos narėms, daugiausiai rytinėje ES dalyje, ar jį kyla taip pat ir senose narėse. Uh, Tačiau noriu pasakyti, kad Čekijoje iš tikrųjų tai yra labai rimta problema ir jeigu mes tos problemos nepanaikinsim, neįspręsime, tai ES įvaizdį temdis. Būtent šita konkreti problema tai yra tas dviejopas maisto kokybės klausimas. Na, iš tikrųjų, norėčiau pabrėžti taip pat keletą kompromisų, kurie, mano požiūrį, labai geri. Tai yra 18 kompromisas, kur, pavyzdžiui, mes mėginame aiškiai apibriežti, kas yra ta dviguba kokybė kadangi mm, pirminėme direktyvos projekte pateikta apibrieštis nebuvo pakankamai gera. Aš manau, kad e, naujoji apibrieštis prisidės prie sprendimo. Taip pat džiaugiuosi, kad 14 e, kompromise pranešėja kalba apie vaidmenį, kurį gali suvaidinti vartotojų apsaugos organizacijos. Nebūtinai vien valstybė turi imtis šitos uh, E, problemos sprendimo. Labai svarbu įtraukti taip pat ir nevyriausybinės organizacijas, kurios dirba vartotojų apsaugos srityje. Taip pat 11 kompromisas yra labai svarbus, nes čia kalbame apie tarpvalstybinį aspektą, kadangi daug šitų dalykų iš tikrųjų yra tarpvalstybinio pobūdžio problemos ir dažnai tik vienos valstybės narės valdžios institucijos niekaip nesugebės jų išspręsti sėkmingai. 17 kompromisas čia kalbama apie nesažiningos komercinės praktikos valdymą džiaugiuosi, kad ir aš, kaip ir pranešėjom, mes dvigubos kokybės problemą laikome nesažininką komercinę praktiką ir norėtume priskirti e, direktyvos pirmajam priedui. E, vartotojai turi aiškiai žinoti, kad tokia praktika yra neteisėta. Kur mūsų nuomonės įsiskyrė? Tai ar direktyva ar reglamentas būtų geresnis instrumentas šią problemą įspręsti. Tačiau bet kuriuo atveju norėčiau padėkoti pranešėjai už jos nuveiktą darbą ir aš esu tikras, kad galų gale bendrom jėgom mes rasime sprendimą. Labai ačiū. Na ir galų gale pranešėjai gražinti žodį, kad galėtų apibendrinti. Na, visų pirma, noriu padėkoti visiems kolegoms už jų komentarus. Be abejo, aš e, suprantu kad nuomonės išsiskiria, jos skiriasi nuo pat pradžių. Ir <clears throat> mums teko derinti, suartinti tas nuomonės kažkaip tai. Mes be abejo tą darbą ir toliau tęsime. Stengsimės uh, apšlifuoti detalės taip, kad uh, Liepos mėnesį galėtumėm sėkmingai balsuoti, o tam kartu tiesiog noriu visiems padėkoti už bendradarbiavimą. Na, iš tikrųjų, ačiū ir priminsiu, kad taip, balsuosime Liepos mėnesį per kitą mūsų posėdį. Taigi, e, linkiu visokio pasiekmės baigti ruošti savo pranešimą, dabar mes galime perėti prie kito darbo atvarkės punkto. Ir tai yra vėlgi nuomonės projekto svarstymas dėl 2019 metų ES bendrojo biudžeto. Čia ponas Selimovič yra mūsų pranešėjas, taigi žodis jums. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Leiskite man pristatyti nuomonės projektą, kurį aš parengiau tam, kad galėčiau prisidėti prie diskusijų dėl bendrojo biudžeto 19 metam biudžeto komitete, e, vertinant iš būtent vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos pozicijų. Na, parengė, e, parengėme su kolegomis raštą kolegai Vočiak iš biudžeto komiteto. Ir dabar mes mėginome parengti nuomonę, kur aiškiai atsispindėtų tai, kaip mūsų komitetas mato skaičius, kuriuos pateikė komisija. Uh, Na ir analizuojant šios skaičius, mes iš tikrųjų galime padaryti tam tikras išvadas, kurios ir atsispindi mano pranešimo projekte. Tai pirmiausia, mus džiugina, kad mūsų komiteto prioritetai tai yra vartotojų apsauga, vidaus rinka ir kiti panašų dalykai, o taip pat ir konkurencingumas. E, juos komisija rimtai atsižvelgia. Iš tikrųjų, praktiškai biudžeto projekte mes matome, kad 2,3 36 procentai įsipareigojimams yra padidinti šitame biudžete ir tai be abejo yra mūsų pozityvus pastebėjimas, pana Vaikia. Toliau, mes taip pat sveikiname tai, kad buvo e, padinti įsipareigojimai muitų sąjungos modernizavimui. Jūs turbūt visi žinote, kad rytoj mes varsysime naują pasiūlymą dėl to, kad būtų kiek atidėtas galtinis terminas dėl pilno elektroninės temos į, įvedimo ekonominių operatorių sąveikoje. Ir gyvenimo laikotarpis turėtų būti nuo 2020 iki 2025 metų. Tai manyčiau, kad turėtų būti komisijos e, kitų metų prioritetas, tam, kad nereikėtų dar po metų ar dviejų renkti kito teisės akto šią pačią temą. Taip pat norėčiau priminti, kad labai svarbu, jog visos elektroninės procedūros būtų kaip galima greičiau įdėktos, kadangi tai teigiamai veikia prekybą, laisvą prekių judėjimą ir tai duoda naudos visiems E, ekonominiams operatoriams ES, kurie matys, kad e, ženkliai sumažės biurokratijos. Trečia, mane truputį neramina e, vartotojų programos biudžeto mažinimas 19,02. Šiuo atveju reikia pasakyti, kad iš tikrųjų e, šiek tiek ignoruojami daugybė iššūkių, kurie kyla vartotojų apsaugos rytyje, ypatingai kalbant apie priekybą internetu. Ir būtų įdomu išgirsti iš komisijos, kodėl taip drastiškai ketina apkarpyti šią biudžeto dalį. Toliau. E, kosme programa, kuri skirta mažos vidutinėms įmonėms palaikyti. E, e, šita programa buvo apkarpyta 20 procentų, tačiau toliau panalizavus skaičius mes prieėmėm prie išvados, kad šitas sumažėjimas yra tik tai dėl to, kad buvo detaliai apskaičiuoti komisijos dar neišmokėti pinigai. Tai yra pagrindinė žinia, kurią aš savo nuomonės projekte noriu perduoti biudžeto komitetui. Be abejo, aš sveikinu šešėlinį pranešėjų indėlį ir tegu jie teikia pakeitimus. Mano ambicija būtų draugė su jais parengti aiškę, paprastą, tiesmukišką nuomonę, kuri galėtų būti primta domen. E, komiteto vardu, svarstant 2019 metų biudžetą. Toliau šešėliniai pranešiai APP frakcijos vardu ponė Tun, bet ponas Štefan jos vardu kalbės. Ačiū ponios Tun vardu. Norėčiau vis pirma atsiprašyti E, ir ji dėkoja, padėkoti ponui Selimovičiu iš nuomonės projekto pristatymą. Manau, kad tai puikia pradžia tolesnėms diskusijoms. Ir turime labai aiškiai pasakyti savo nuomonėje, kad bendroji rinka yra vienas didžiausių ES pasiekimų. Reikia gerinti šios rinkos veikimą, stiprinti vartotojo apsaugą. Ir tai yra gerų sričių investicijos. Pritariu daugumai jūsų nuomonės praktai išdėstytų minčių Taip pat e, norime žinoti, kodėl komisijos pasiūlyti asignavimai vidaus rinkos valdysenos priemonėms yra mažesni. Manau, kad valdysenai skirta biudžeto eilutė yra labai svarbi, nes tai padeda išlaikyti spaudimą valstybėms narėms, e, skatinanties geriau perkelti ir užtikrinti vidaus rinkos taisyklių gyvendinimą. Aš pasisakyčiau už finansavimo šioms priemonėms didinimą. Ką komisija galėtų pasakyti apie bendrosios rinkos formą. Šio forumo idėja e, gimė IMKO komitete, tai buvo eksperimentinis projektas, paskui jis tapo parengiamuoju veiksmu, tačiau vėlesnėse etapuose parlamentas e, beveik visiškai nedalyvavo jo rengime. Norėčiau žinoti, E, kas vyksta šioje srityje ir ar parlamentas bus įtrauktas į šią veiklą. Dėl kitai, kitais metais siūlomo eksperimentinių projektų, ypač dėl menamų skirtumų įvertinimo, vertinant produktus, tuos pačius gaminius parduodamus vidaus rinkoje. Taip pat e, nepalankaus vertėjų profilio kūrimo klausimas, duomenų rinkimo, tą siūlė ponia Vaiderė, MVI priemonė. E, soc socialinėme versle siūlo Lara Komi ir kokybiškos turizmo paslaugos. Temą siūlo Marian Marinesko ir ponas Švab. Manau, kad visi šie projektai yra įdomus ir prisidės prie geresnio vidaus rinkos veikimo ir sustiprins vartotojo apsaugą. Ačiū. Dėkui. Sosdemų frakcijos vardu ponė Grapinį, prašau. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai už išsamų nuomonės projektą, kuriame priepti beveik visi mums rūpimi dalykai dėl biudžeto, dėl vartotojų apsaugos biudžeto. Norėčiau akcentuoti kai kuriuos aspektus, kurie, manau, turėtų atsispindėti šiame nuomonės projekte siūlysiu kai kuriuos pakeitimus šią temą. Geresnė prieiga prie informacijos numatoma vartotojams, geresnė rinkos priežiūra. Nes visi žinome apie tai, kokie skandalai kyla dėl nesaugių gaminių. Taigi, gaminių saugumas. Manau, kad turime investuoti ir į vartotojų informavimo e, schemas nes kartais vartotojų teisės yra pažeidžiamos, jie nežino, kaip jas apsaugoti. Manau, kad reikia geresnės vartotojų apsaugos politikos. Žinoma, aš teiksiu pakeitimus, siekdama padidinti mokėjimus finansavimą trims biudžeto eilutėms. Egzistuoja bendra skaitmeninė rinka. Manau, kad turime jai skirti daugiau pinigų. Taip pat 33.01.01 ir vartotojų apsaugai turime daugiau lėšų numatyta 2019, bet reikia jų dar daugiau. Biudžeto eilutės skirtos konkurencingumui MVI. Joms, toms eilutėms taip pat reikia daugiau pinigų. Vis daugiau mažų ir vidutinių įmonių kuriasi. Todėl, jeigu finansavimo lygis nepasikeis, tai tos įmonės gaus mažiau pinigų. Daug daugiau lėšų, mano nuomonė, reikia skirti verslumui, biudžeto eilutėms, kurios apima verslumą ir mažų dėtinių įmainių prieiga prie rinkos. Mažos ir vidutinės įmonės dažnai skundžiasi dėl prieigos prie rinkos galimybių. Taip pat biudžeto eilutė skirta mikro įmonėms. Daugiau lėšų reikėtų skirti e, finansavimo ir privataus, kap, pri, privataus kapitalo skatinimui, nes jo nepakanka. E, AKR vardu ponas Suliktas. Ačiū. Pone Selimovič, pone Daltonai, ačiū už jūsų darbą rengiant šį pranešimą. Ponas Daltonas e, sutinka, kad vidaus rinka yra vienas didžiausias pasiekimų. Ir todėl e, vidaus rinkos biudžetas yra labai svarbus ekonomikos augimui. Mūsų augimas ateityje ir konkurencingumas prisiklausys ir sugebėsime prisitaikyti prie skaitmaninės revoliucijos. Ir tai turėtų būti mūsų prioritetas biudžete pranešėjo akcentai nuomonė, kad vartotojai ir tinkama vartotojų apsauga yra, ir aplinka jiems yra svarbus veiksniai bendros rinkos kūrimo užbaigimui. Ponas Daltonas mano, kad tai turėtų būti imko komiteto svarbi darbo sėdis ir horizontalusis biudžeto prioritetas. Bendrijos e, muitų kodeksas yra dar viena svarbi bendrijos priemonė, kuriai reikia tinkamos paramos, kad ji būtų tinkamai įgyvendinta ir būtų sukurtos saveikios informacijos technologijų sistemos UCC bei geresnis muitinės procedūrų įgyvendinimas yra labai svarbus kovojant su sukčiavimais. Ponas Daltonas džiaugiasi tuo, kad šie aspektai įtraukti į nuomonės projektą. Mažos ir vidutinės įmonės yra mūsų ekonomikos e, varomoji jėga, todėl ponas Daltonas pritarė siūlymams finansuoti kosmę programą. Ir galiausiai ponas Daltonas pripažįsta, kad reikia akcentuoti fiskalinės atsakomybės svarbą ir skirti lėšas tam. Todėl e, apsispręsdami dėl prioritetų turėtume ieškoti galimybių sutaupyti biudžeto kitose dalise. Ačiū, nematau gūję e atstovų, žaliųjų taip pat nėra. Jūs kalbėsite, Marko Zulo? Tai reiškia, kad šešėlinių pranešėjų išklausėme. Pone Selivomič, ar norite pasidalinti galutiniais apibendrinimais? Noriu padėkoti visiems, kurie išsakė savo nuomonės ir grįšime ir vėl pristatysime informaciją vėliau, kai jau bus. Mm, visi pakeitimai. Ačiū. Pakeitimus reikia įteikti iki e, Liepos 26 vidurdienio, o svarstysime juos savo posėdėje Liepos 11 dieną. Prieš perinant prie kito mūsų darbo tvarkės punkto dėl atitikimo. Noriu sutikti žodį kolegai, kuris pristatys vykstančius trišalio dialogo dėrybas dėl pranešimų teikimo sistemos. Ačiū, ponė pirmininkė. Norčiau visų pirma padėkoti už parodytą supratimą, už tai, kad sutikote e, pavėlinti šio klausimo pristatymą, nes vyks, vyko, turėjau būti kit, kito komiteto posėdėje, negalėjau tuo pat metu būti e, vienu metu dviejose vietose, net jeigu bandyčiau. E, Iš tikrųjų vyksta trys neoficialūs trilogai su direktyva, įvyko trys trilogai su taryba ir sakyčiau, kad jau beveik pasiekėme sutarimą dėl pranešimų teikimo direktyvos, nors mums lieka dar, dar lieka trys neišspręsti klausimai ir nors tai tikrai nelengva, bet nėra neįmanoma, kad to pavyks pasiekti per Bulgarijos pirmininkavimą. Uh, ir turėsime e, laikotarpį po atostogų atidėti etapą, kuomet sieksime dar e, sutarimą su taryba kai kuriais klausimais. Kai, kai kurie iš jų tikrai turi perspektyvų būti išspręsti. Ši trumpa direktyva susijus su, su dviem labai svarbiamis problemomis, kurios yra svarbaus politinio reikšmingumo. Visų pirma, tai susijęs su e, demokratiško legitimumo konfliktais, kuomet valstybės narės įgyventina nuostatas, kurios gali pakengti paslaugų direktyvos įgyvendinimui pranešimų teikimo sistemoje. Iš tikrųjų, šis politinis konfliktas uh, buvo didelių diskusijų tema mūsų imko komitete ir pasiekėme, e, manau, visus komiteto narius tenkinančio kompromiso šią temą. Tačiau tas konfliktas e, toliau e, išlieka trišalio dialogo darybosi. Konkrečiai kalbant, turiu pasakyti, kad jau pasiektas sutarimas su komisija bei su taryba dėl visų pranešimų teikimo direktyvos aspektų ir mums dar reikia e, išsiaiškinti tik tai keletą aspektų. Visų pirma, dėl demokratiško legitimumo, kalbant apie prievolės teikti pranešimus. Pasiekėme sutarimo kuris atsižvelgia į daugelį parlamentų rūpimų aspektų. Visų pirma, kokiais atvejais netaikoma ši prievolė teikti e, pranešimus, taip pat e, kaip elgtis kai kuriais ypatingais atvejais bei numatytos svarbiausios sritis, kuriuose nebūtina pakartotinai teikti, siūsti pranešimus, jau, jeigu vieną kartą valstybės jau pranešė apie e, direktyvos įgyvendinimą. Prieštaringiausias klausimas tai e, perspėjimų sistema šeštajame straipsnė. Komisija siūlė kad jeigu kokia nors valstybė narė negali perkelti reglamento ar, nuostatų, ar direktyvos nuostatų komisija e, privalo nusiųsti perspėjimą valstybinarė apie tai, kad toks, tokia situacija gali pakengti paslaugų direktyvos įgyvendinimui. E, parlamente e, siekiant bendro pritarimo šiai nuostatai buvo pasiūlytas pereinamasis trijų mėnesių laikotarpis ir kuomet galioja ta iš anksnio perspėjimo sistema. Tas perspėjimas galioja. E, Dėrybose su taryba tai yra raudonoji linija, kad taryba nepritars direktyvai, jeigu mes E, jeigu neišspręsime šio e, laikotarpio klausimo. Ir trišalio dialogo dėrybose buvo sutarta dėl e, kitokio požiūrio. Tam pritarė ir komisija, ir, ir pirmininkaujantį Bulgariją. Siūloma išbraukti nuostatą dėl tokio laikotarpio ir siūloma pasirinkti kitokį e, variantą. E, pri, būtų numatyta prievolė toliau palaikyti politinį dialogą šiuo klausimu, kad nebūtų sukurtos papildomos kliūtis vidaus rinkoje. Tai yra e, bandomasis. E, sprendimas, alternatyvinis sprendimas ir, ir kol kas reikia sulaukti tarybos pritarimo ar iš jam galtinio pritarimo. E, bet turėsime dar jį apsvarstyti iš naujo, nes taip iš esmės išplečiama politinė šeštojo straipsnio apreptis. Tačiau bet kokiu atveju manai, manau, kad tai buvo labai svarbus atvejais ir e, tikrai labai e, pasistumėjome, nagrinėdami šį klausimą pas, pastarosiuose susitikimuose. Noriu padėkoti visų fro, frakcijų šešėlėms pranešėjams už supratimą ir už norą ir siekį įveikti tą klavetę dėrybose, kuris politinių požiūrių buvo pats sudėtingiausias klausimas, kurį mums teko spręsti pastaruoju metu. Dar du taip pat svarbus klausimai, kuriuos išspręsti nebus taip sudėtinga artimiausiomis savaitėmis. Tai e, dėl septintojo straipsnio, dėl sprendimų susijusių su e, paslaugų direktyva. Noriu priminti, kad septintajame straipsnė komisija siūlė, kad tais atvejais, kai iškyla uh, pavojus, kad, kad nebus pasiektas susitarimas po to, kai paskelbiamas išankstinis perspėjimas, komisija informuoja valstybės narės apie sprendimą arba apie, pas, apie pasiūlymus, kurie gali kelti grėsmę paslaugų direktyvai. Parlamente pasiekėme susitarimo dėl štai ko. Nuspręsta viskas su, e, su palikti rekomendacijoje ar ketvirto straipsnio B punkte, kur numatoma galimybė komisijai rengti, pa, pa, parengti tokį sprendimą, tai, jeigu tai siejasi su paslaugų direktyva. Tarybai tai yra viena iš neperžengiamų raudonųjų linijų. Parlamentas kalba apie rekomendacijas šiuo atveju, bet svarstome, ką galėtume dar padaryti. Uh, Nusileidome dėl šeštojo straipsnio ir galbūt sukaupę jėgas e, pasieksime, kad būtų pritarta parlamento siūlymų ir galiausiai pats opiausias klausimas, e, nes tai neapima komisijos e, komisijų komisija vykusių diskusijų dėl vidaus rinkos, įgyvendinant pranešimų direktyvos ketvirtąjį straipsnį, taryba paskutinę minutę pateikė prašymą netaikyti to, tos prievalės teikti pranešimus urbanistiniams planams. E, šiuo klausimu taryba yra pasidalinusi į du blokus. Ir, o Europos parlamentas neturėjo galimybės kol kas, kol kas oficialiai apsvarstyti šio klausimo e, mūsų komitete. Bet tai yra pas, paskutinę minutę bandome parengti e, bendrą poziciją. Šešėliniai pranešėjai, mes šešėliniai pranešėjai e, parengėme pasiūlymą. Remiamės dabar paslaugų direktyvoje esančią teksto redakciją, tačiau iš tikrųjų problema yra taryboje, tarybos viduje yra du blokai. Vienam, vieno lyderė yra Niderlandai. Ir turime palūkėti, pažiūrėti, kaip situacija keisis artimiausiamis savaitėmis, kada apsispręstume dėl galutinės pozicijos. Kaip ten bebūtų, tikrai labai pažengėme šiame darbe. Apgailestaujame, kad dėl tų paskutinės minutės pakeitimų e, patvirtintų Bulgarijai pirmininkaujant tokia yra situacija, bet, kaip jau sakiau, tikrai nemažai nuveikėme, nemažai pasiekėme ir noriu padėkoti ir Europos komisijai, ir tarybai, bei kolegoms, šešėlėms pranešėjams už gerą darbą, ypač šius techniniams ekspertams ir vertintojams, kurie tikrai daug nuveikė, bei parlamento e, darbuotojams už tai, kad e, tikrai neprikaištingai dirbo. Ačiū visiems. E. Labai ačiū. Vadinasi, galime pereiti prie kito darbo tvarkės klausimo. Pakeitimų svarstymas. E, taisyklės ir procedūros įvertinant Europos e, Sąjungos teisės aktų dėl maisto produktų reglamentavimo laikymosi. Žodis pranešėjai, ačiū kolegos, ačiū už pateiktus pakeitimus. E, tie pakeitimai prisidėjo prie e, mano parengto dokumento kokybės, didžioji dalis pateiktųjų pakeitimų e, E, leis sustiprinti Europos komisijos pirminį pasiūlymo variantą. Aš manau, kad mums pavyko e, sutvarkyti kompromisinius pakeitimus. Tekstas ilgas, daug skirtingų nuorodų ir aš ketinu dabar išskirti porą klausimų, kurie yra labai kontroversiški. Pirmiausia, e, asmens pavadinimas ir titulas. Tai turės labai daug reikšmės viso straipsnio turiniui. Komisija turėtų užtikrinti, kad apsauga būtų sustiprinta. Mūsų tikslas - užtikrinti, kad kiekvienas produktas patenkantis į bendrą rinką turėtų sertifikuotą aprašymą. Taip mes galėtumėm patikrinti, uh, E, reikalavimų laikymasi ar jų netitikimą. Mes e, nenorime sukurti e, papildomos administracinės naštos. Yra pateikta daug pakeitimų, kuriuos, mano nuomonė, turėsime uh, išnagrinėti, kad užtikrintume daugiau atsakomybės kalbam apie gamintoją, nes gamintojas yra šimtų procentų atsakingas už produkto e, kokybės e, reikalavimo atitikimą. Ir vėliau bus suteikiama informacija Europos institucijoms. Taip galėsime užtikrinti, kad galėtų būti aktyvuojama e, visa sistema. Netitikimų vertinimas gali, ir pataismas gali būti padarytas per tris mėnesius. Jeigu pažiūrėtumėm į dabartinį tekstą, pamatytumėm, kad gamintojas, o ne eksportuotojas neša didžiausią atsakomybę. Todėl mes norime padėkoti Teisės tarnybai už parengtą um, analizę. Jie labai gerai pasveria visų pateiktųjų pakeitimų poveikį. Ir uh, tokie kolegos kaip ponė Geffart uh, pateikė nemažai pakeitimų dėl ketvirtojo straipsnio, kuriame yra kalba atsakomybė. Tokiu būdu mes galėsime aiškiai pasakyti, kad dabar dokumentai nebetitinka e, direktyvos ar priekybos organizacijos taisyklių. E, Europos ir ne Europos gamintojai neturi būti vertinami pagal privilegijuotą ar neprivilegijuotą tvarką negalime sukurti ne vienodų veikimo sąlygų tarp ES gamintojų ir ne ES gamintojų. Trečiųjų šalių gamintojai nėra ir nebus um, vertinami kaip antrarūšiai lyginant su ES gamintojais. Tačiau šiandien ES gamintojams tenka žymiai didesnė atsakomybė dėl to, kas turės būti padaryta. Mes E, taip pat turime atkreipti dėmesį, kad septintajame straipsnėje yra kalbama apie viešasias ir privačiasias um, partnerystės. Kolegos supranta, kad septintojo straipsnio pirmasis variantas yra paliktas toks, ko buvo komisijos. Mes nepasisakome prieš bendradarbiavimą tarp privačių ir viešųjų tarnybų, kaip kad kalbama aštuntajame straipsnėje, tačiau mūsų nuomonė e, reikia užkirsti kelią interesų konfliktui mes e, turime kalbėti apie oficialaus e, stebėjimo objektivumą. Jau anksčiau esame matę, kad yra labai svarbu užtikrinti gerą rinkos stebėseną. 14 straipsnė yra kalba apie nacionalinės administracijos įgaliojimus. Šią atveju Europos e, komiteto pozicija yra labai aiški. 14 straipsnis turėtų numatyti mažiau įgaliojimų atskiroms valstybėms narėms ir kompetitingoms institucijoms. Viskas turi būti daroma proporcingai, galvant apie tai, ką kompetitingos institucijos iš tiesų gali nuveikti. Tie pakeitimai buvo pateikti, e, stengiantis pabrėžti e, to diferencijavimo svarbą ir mes pabrėžėme proporcingumo reikšmę. reikšmę Labai svarbu užtikrinti, kad būtų užtikrinta derama stebėsina ir kontrolė, kad rinka galėtų būti veiksminga. Taip pat labai svarbu, kad galėtumėm e, naudotis tokiais dalykais, e, kaip Europos komisijos numatytas e, stebėjimas iš šalies, kiti teisės aktų rengėjai tą pasiūlymą turės dar svarstyti. Jeigu bus numatytos procedūrinės garantijos, tai jos turi būti išlaikytos, kad vartotojo apsauga būtų garantuota. Kitas svarbus klausimas - internetiniai reikalai. E, kalbame apie tradicinių kontrolės mechanizmų pritaikymą e, nacionalinių lygmenių prie tarptautinės priekybos pokyčių. Žinome, kad tokia priekyba įgauna vis daugiau reikšmės, nes internetinė priekyba uh, vis labiau plinta. Nenorime sukurti naujų prievalių, bet nenorime ir papildomų išteklių reikalauti. Norime sukurti labai specifinę, kiekvienam atveju pritaikytą stebėsenos metodą. Internetinis pasaulis turėtų būti kontroliuojamas tiek pat, kiek ir analogiškasis. Tas pats turėtų būti pasakytina ir apie naujuosius daiktų interneto keliamus iššūkius. Labai svarbu, kad e, tinkamos Europos organizacijos turėtų kompetencijos, kad galėtų vykdyti deramą stebėsinę ir kontrolę. Kitas dalykas - e, tinklų kūrimas ir Europos masto bendradarbiavimas. Neturime teksto, kuriame būtų įvertinami nacionalinių ekspertų e, uždaviniai. Komitetas turi nuspręsti dėl aiškių pavadinimų, bet turime užtikrinti, kad būtų nuolat keičiamas informacija ir nuolat vertinami duomenys. Būtina kalbėti apie veiksmingą koordinavimą ir standartizavimą e, taisyklių taikymę. E, taip, aišku, visą tai turi būti daroma stebėsinos ir kontrolės um, akivaizdoje. E, kalbame apie vadinamąjį kolegų vertinimą, kuris yra e, traktuojamas kaip reikšmingas elementas. Tai gali būti traktuojama kaip pirmasis žingsnis į ilgesnį kelią, kuris leistų sukurti vieningą e, stebėsinos agentūrą. Na ir dar vienas svarbus dalykas. Pagalvokime apie finansinius išteklius. Tai yra iš anktinė sąlyga veiksmingam Europos rinkos stebėjimui. Reikia daugiau išteklių Europos lygmenių, kad mes galėtumėm vykdyti bendrą veiklą, kad būtų sukurta pridėtinė vertė Europos lygmenių ir būtų remiama kasdienė kompetitingų valstybių narių institucijų veikla. Aš manau, kad e, kitame, kitoje daugiametėje perspektyvoje tam reikės numatyti daugiau resursų Aš nežinau, ar naujojo rinkos programų yra pakankamai išteklių, bet būtų labai gerai, kad būtų sukurtas automatinis fondų perparskirstimo mechanizmas. E, kontrolės sistema tam turėtų pasitarnauti. Pagrindinis klausimas. Ir čia aš užvelgiu į kitą reglamentą yra šio reglamento taikymo apimtis. Kaip jau prezentacijoje matėme, yra sakoma, kad šis reglamentas turi būti vertinamas kartu su 2013 metų paketu, kuris kaip tik dabar yra persvarstomas taryboje. Šis reglamentas neišspręs visų išliekančių problemų dėl e, naujo paketo atsiradimo. Visai neseniai tas paketas buvo sureguliuotas parlament, Europos parlamento uh, E, daugumos pritarimu ir taryba dabar turės suformuluoti savo konstruktyvę poziciją tuo klausimu. Didžioji dalis e, frakcijų kolegų nusprendė e, neplėsti reglamento taikymo matmens ir apriboti šio dokumento taikymą tam tikroms prekiams ir jų kategorijoms. Tam reikės, aišku, specialiųjų priemonių. Aš, aišku, ir toliau bendradarbiausiu su šešėliniais pranešėjais, ieškodamas efektyvaus sprendimo. Tikiuosi, kad tai užtikrins visapusišką atskaitomybę kompetit... E, su kompetitingomis institucijomis, jų bendradarbiavimo galimybės. E, taigi dabar aš stengiuosi suformuluoti kompromisinius pakeitimus Apie tai mes kalbėsime šešėlių pranešėjų komitete ir paskui Liepos mėnesį aš jums e, pateiksiu galutinį variantą. Noriu dabar padėkoti šešėliams pranešėjams, nes jie man labai daug padėjo, jie labai e, e, noriai bendradarbiavo. Ir Austrijos pirmininkavimo metu tikimės, kad tai bus padaryta. Mes pakeisime poziciją Norime, kad uh, trialogas išjudėtų kuo greičiau ir kad iki šios kadencijos pabaigos šitos jie būtų sutvarkytas. Mes... Ačiū. APP vardu turėtų kalbėti Kars, bet e, Štefan jį pakeis. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai atsiprašau Karas vardu, nes jis turi dalyvauti kito komiteto posėdėje. Jis e, ten turi pristatyti savo poziciją. Taigi, jo vardu visų pirma noriu padėkoti pranešėjui ir pabrėžti e, kai kuriuos, išskirti kai kuriuos akcentus. Dėkuoju visiems kolegoms, kurie prisidėjo prie e, šio pasiūlymo ir tiekia pakeitimų. Nebus pakeitimų, kurie iš esmės pakeis Europos komisijos pasiūlymo esmę, e, turinį. Viena vertus mes kalbėsime apie rinkos stebėsinos su administracijos darbo gerinimą ir jų bendradarbiavimą tarpusavyje. Kitas dalykas, mes turėsime kalbėti apie produktų uh, atitikimą reikalavimams, įtraukiant visas susinteresuotas pusės ir verslą ir vartotojus, be kita ko. Manau, kad tai yra labai svarbu, nes tai palengvins mūsų darbą ir mes galėsime rasti tinkamus kompromisinius pakeitimus tarp visų politinių frakcijų ir jų narių noriu sutelkti dėmesį į keturis konkrečius dalykus. E, čia yra pasakyta, kad mūsų diskusijos e, e, ties tais faktais ir susitelks. Pirmiausia, atitikimas arba informacijos apie atitikimas, atitikimą perdavimas pagal ketvirtąjį straipsnį, kaip aš suprantu, per paskutinį susitikimą Europos komisija išdėstė susirūpinimą, ar e, nereikia e, siekti daugiau negu kad siūlo Europos komisija. Tai e, labai svarbu stengiantis užtikrinti, įvertinti atitikimą, būtina apibriežti aiškę teisinę bazę e, skirtingų ekonomikos veikėjų atsakomybei E, tiekimo grandinėje apibriežti. Jau dabar turime labai aiškių nuostatų ir 2008 m. 768 sprendimą tuo klausimu. Bendrai aš galiu pasakyti, kad e, šiam reglamentui pasitarnaus anksčiau parengti dokumentai, bet labai svarbu įvertinti kiekvieno ekonomikos veikėjo padėtį tiekimo grandinėje. Jeigu teikiate produktą į mūsų vidaus rinką, tai privalote būti traktuojamas taip pat kaip importuotojas. Tokios pataisyklės turi būti taikomos visiems. Iš trečiųjų šalių importuotojams neturi būti taikomas kitoks traktavimas. Kitas dalykas. E, partnerystės susitarimai dėl atitikimo ir e, supratimo memorandume, apie kuriuos yra kalbama 7 ir 8 straipsnėje. Akivaizdu, kad pasipriešinimas 7 straipsniui yra labai didelis. Įsivaizduojamas interesų konfliktas yra tiesiog per daug didelis. Aš norėčiau, kad būtų sustiprintas 8 straipsnis ir būtų nustatyta pakankamai e, saugiklių e, nenumatytiems atvejams. E, tvirtas atitikimo tinklo e, dalyv... ar aktyvus atitikimo tinklo dalyvavimas šiame procese e, būtų geras sprendimas. Bet to, man atrodo, būtų labai gerai, jeigu atspindėtume bendradarbiavimą vietos lygmenių tarp rinkos stebėsinos administracijos ir vietos ta, į verslo įmonių. Tai yra ir išlieka labai svarbus septintojo straipsnio aspektas. Trečias dalykas - rinkos stebėsienos administracijos e, veikla. Čia aš e, kalbu apie 12 straipsnį. Netrodo, kad tai būtų labai kontroversiškas klausimas. Vienintelė problema, kurią aš išvelgiu, kai kurie pakeitimai kelia per daug griežtus atitikties reikalavimus rinkos stebėsinos tarnyboms. Mes visi žinome, kad trūksta resursų e, rinkos stebėsinos tarnyboms. Todėl būkime atsargus nustatydami taisyklės e, apibrėždami, kokių procedūrų turi laikytis rinkos stebėsenos tarnybos kasdienėme darbe. Kitaip mes galime sukelti grėsmę jų darbo veiksmingumui. Ketvirtas ir paskutinis dalykas dėl rinkos stebėsenos administracijos įgaliojimų ir prievalių, 14 straipsnis. Aš žinau, kad viduje yra išreikšta nemažai susirūpinimo mūsų frakcijoje Aš asmeniškai manau, kad reglamentas suteikia pakankamai nuostatų skirtingoms teisės sistemoms atskiriuose valstybėse narėse e, patenkinti. Tai reiškia, kad ne visi tie įgaliojimai bus suteikti rinkos stebėsinos organizacijoms tiesiogiai, automatiškai. Bet tai reikalaus valstybių narių įgyvendinimo. E, galbūt bus reikalingas teismo sprendimas. Galbūt reikėtų CPC reglamento formuluotę pasitelkti šioms problemams išspręsti. Aš dabar lauksiu tolesnių šešėlių pranešėjų susitikimų ir esu susitikinęs, kad mes galėsime e, išlaiky, dirbti pagal numatytą grafiką, rengdami šį teisės aktą. Ačiū. Then, uh, of... Ačiū. Dan Daltono vardu aš perskaitysiu jo komentarus. Jis atsiprašo už tai, kad negalėjo ateiti. EKR remia rinkos stebėsenos sistemos modernėjimą Europoje. Kai kurie iš paskutinių techninių organizacinių dosie, tokių kaip asmens apsaugos priemonės arba automobilių tipo tvirtinimo procedūra, e, buvo apsvarstyti, ar pranešėjai buvo stengiamasi pagerinti rinkos stebėsenos sąlygas ir kalbant apie rinkos stebėsenos galimybės e, ir apie supaprastinimo galimybės ir e, stebėsinos tarnyboms ir e, verslo įmonėms. Vis tik kai kurie pasiūlymai ir kai kurie e, pranešėjo planai mums atrodo nepriimtini, nes mūsų nuomonė tai tik tai apsunkintų įmonių gyvenimą ir rinkos stebėsinos tarnyboms dirbti būtų labai sunku. EKR mano, kad reikia, kad verslo atstovai dirbtų rinkoje rinkos stebėsinos labui. Uh, Netgi mažos ir vidutinės įmonės už ES ribų turi būti atstovaujamos. Mes nesame tikri, kita vertus, kad remsime iniciatyvas, kurios reikalauja, kad visos Europos įmonės turėtų savo biurus e, valstybėse, kuriuose jie teikia savo produkciją, atskiras biuras kiekvienoje valstybėje. Mūsų teisės tarnyba maloniai pateikė nuomonę, e, E, kad visos nuostatos turi tenkinti PPO reikalavimus, bet e, tai yra tik tai tuščia žodžiavimas, nes pateikiamas tik tai pasiūlymas be pagrindo. Tokiu būdu verslas tik tai dar brangiau kainuotų. Mes nemanome, kad tokia mintis būtų gera ir nemanome, kodėl visos įmonės turėtų uh, susidurti su tokiais papildomais kaštais, o veiksmai būtų naudingi tik tai nedideliai grupiai. Mes esame įsitikinę, kad rinkos stebėsenos tarnybos dirba atidžiai, skaitant sezoninės prekes ir atlieka labai detalius tyrimus, neturėdamos aiškių saugiklių. Mes manome, kad įgaliojimai, dėl kurių susta kitur, kaip pavyzdžiui, tipo tvirtinimo metodika, e, turėtų būti aptarti diskusijose ir e, mūsų nuomonė rinkos stebėsenos administracija E, turėdama per daug plačius įgaliojimus, gali susidurti su sunkumais. E, Ta galime pasakyti ir apie interneto svetainės, kur turėtų būti suderinami tarpusavėje besikertantys principai. Galiausiai rinkos stebėsenos tikrinimas visiems produktams yra ginčytinas. EKR nemano, kad tai turėtų būti taikoma visoms prekiams, nes bus neįmanoma pritaikyti kvotas absoliučiai visie, visoms produktų rūšims ir galbūt tą bus galima pritaikyti vienais atvejais, bet ne kitais. Jeigu reikės kvotų, tai tą bus galima nustatyti nacionaliniu lygmeniu ir gali būti, kad tai bus metodų ir nacionalinių planų tvirtimo būdas. Toks buvo Deltono pasisakymas. Alde vardu, ponas Selimovič. Madam Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju pranešėjai ir ponui Dantin už labai gerą darbą, kaip visuomet šį dosiją e, rengiant tą patį matėme. Mes savo ruoštų išsakysim komentarų. Visų pirma, dėl ketvirtojo straipsnio. Manome, kad čia turėtų nuveikta būti daugiau. Aš e, suprantu, apie ką mes kalbame, bet mano problema, kaip atsakingo žmogaus problema, yra teisinė. Galbūt mes kuriame kliūčių priekybai, galbūt kitos valstybės galės pasinaudoti kompensacinėmis priemonėmis, bet man atrodo, kad iškils techninių problemų. Ar kas nors, neturintis įgaliojimų, gali pakeisti padėtį, gali įtakoti susidariusius faktus ir būti atsakingas už to pakeitimo rezultatus. Įsivaizduokim, kas nors parduoda ES automobilius iš už ES ribų. Nieko nežino apie tos automobilius. Nežino, kad ten buvo sukčiavimo įrenginių, kai buvo konstruojami, pavyzdžiui, tie automobiliai. Bet paskui staiga pradeda prašyti, kad tie žmonės, kurie teikia automobilius rinkai, eitų į teismą ir atsakytų už savo veiksmus. Nors tie žmonės ir turi leidimą, parduodami automobiliai Jie nežinojo, kad e, gamintojas sukčiauja. Jie negalėjo įtakoti gamintojo metodų. Trečia, jie neturi galiojimų klausti apie gamybos metodus. Jeigu neturite galimybių pakeisti sistemą, tai kaip galime būti atsakingi už tai? Mano nuomonė, tai yra nesuderinami dalykai ir teisiškai aš nesu tikras, kad tai yra įmanoma padaryti. Aš visiškai suprantu, kita vertus, dėl kokių priežasčių uh, yra bandoma e, išanalizuoti šią padėtį. Man pačiam e, nemažai problemų kyla dėl Facebooko. Trejus metus aš bandžiau užmėgsti ryšį su ko nors to klausimu, bet neįmanoma. Neįmanoma to padaryti. Taigi, reikia, kad kas nors pasitarnautų kaip jungiamoji e, jų grandis, kad mums suteiktų informaciją, bet jeigu mes e, E, nerasime atsakingųjų, tai nieko negalėsime padaryti. Dėl 7 ir 8 straipsnių aš labai džiaugiuosi pranešėjo darbu, jį remiu tais klausimais. Dėl 14 straipsnio mes norėtumėm, kad visai naujas straipsnis būtų parengtas apie tai, kaip, rinka, e, kaip e, įgaliuojami bus paskirstyti rinkoje. Ir aš manau, kad nesuklysiu labai daug, jeigu rinkos stebėsinos administracijai siūlysiu suteikti daugiau įgaliojimų. Tik aš bijau, kad administracija piknaudžiaus. Kai kuriuose valstybėse narėse yra gaminami marškinėliai, Švedija gamina mobiliuosius telefonus ir automobilius. Ir jeigu kitos įmonės su savo automobiliais, marškinėliais ar telefonais pateks į Švedijos rinką, tai Švedijos nacionalinė administracija turbūt tikrins juos griežčiau negu Švedijos gamintojus. Ir aš nenoriu, kad tai būtų. Aš noriu, uh, uh, užkirsti kelią piknaudžiavimui, kuris gali uh, įvy, pasitaikyti. Švedijos pavyzdį pateikiau ne todėl, kad mano nuomonė taip gali atsitikti, bet uh, todėl, kad e, taip Švedija yra tik viena iš daugelio valstybių. Aš noriu užkirsti kelią įgaliojimų piknaudžiavimui, piknaudžiavimų įgaliojimais. Internetiniai klausimai, apie tai mes jau esame kalbėję anksčiau šiame komitete. Aš pats e, klausiau komisijos, ar būtų galima įsivaizduoti, kad kas nors apsimes, kad įsivaizduoja, jog nori uždaryti laikraštį dėl to, kad atrastas sukčiavimo atveju. Turbūt taip niekada nebūtų. Niekas niekada Le Monde laikraščio neuždarytų dėl to, kad kas nors paskelbtų, jog jis sukčiauja. Tai tik vienas pavyzdys mes patys vienoje valstybėje dabar uždarome universitetą, sakydami, kad dėl to, kad jame buvo sukčiavimo. Visi žinom, kad ne dėl to. Visi žinome, kad tas universitetas yra išvaromas iš valstybės, nes e, jis yra nepageidautinas tai valstybei. Taigi aš esu visiškai įsitikinęs, kad nepasieksim tokio, tokios pozicijos ir todėl aš norėčiau, kad tie įgaliojimai būtų sukontroliuoti. Ir paskutinis dalykas, aš norėčiau, kad komitetas būtų šiek tiek ambicingesnis ir reikalautų prievalės valstybėms narėms, kad su tokiais įgaliojimais būtų elgiamas rimtai uždaryti interneto svetainę ar apsimesti, kad priežasys yra kitokios, nėra gerai. Dar techninio darbo reikės komandoje nuveikti, bet aš norėčiau dar kartą padėkoti e, pranešėjai už visą atliktą darbą ir šešėliniams pranešėjams taip pat. Ačiū. Thank you. And then uh, for the Greens. Ačiū. Žaliųjų metų paskalio. Ačiū, ponė pirmininkė, trumpai. Žinoma, kaip ir visi kiti, noriu padėkoti Nikola už jo nuveiktą darbą ir pasakyti, kad bendrais bruožais mes pritarėme visumai jo parengtų siūlymų ir manau, kad mes nesunkiai rasime e, reikalingą galutinį kompromisą. Klausydamasis Dan parengto e, siūlymų pristatymo, skaitimo, e, prisiminiau, kokia yra padėtis dėl automobilių panašiai kaip ir su rinkos stebėsienos institucijomis. Kertasi valstybių narių institucijų konfliktai. Nes paradoksalu yra tai, kad tai yra bendra erdvė, tai turėtų būti ta erdvė, kur, kur interesų konfliktai neturėtų reikštis, tai, tai yra etikos klausimai Europos mastu. Apie tai kalbėjo Nikola. Tai susiję ir su e, stebėsienos institucijų, Europos stebėsienos institucijų finansavimu. Uh, Ir čia ir tai yra neįmanoma užduotis. Mums iškyla neįmanoma užduotis, nes viena vertus egzistuoja atsakingos institucijos visose valstybėse narėse, kurios atsakingos už šalies rinkos apsaugą, jos siekia egoistinių interesų. Kita vertus, egzistuoja nenoras kai kurių grupių ir aš tai suprantu, nors sunku išspręsti tuos interesus, kurios nenori daugiau galių suteikti Europos priežiūros institucijai. Taigi, automobilius rytie taip ir yra. Bandėme ieškoti kompromiso, bet tai nelengva. Ir iš tikrųjų, svarstant šį tekstą, vertėtų pabandyti užtikrinti geresnius informacijos mainus, geriau įsigilinti į vienų ir kitų situaciją. Uh, visiškai palaikau jūsų pastangas. Ne, negryšiu prie septintojo straipsnio klausimo, jis buvo minėtas, e, kalbant apie kovą su interesų konfliktais, tai geras straipsnis. E, man rūpi vienas dalykas, kuris buvo paminėtas, susijęs su keturioliktojo straipsniu, dėl patikslinamos informacijos, nes atrodo, kad rinkos stebėsenos institucijoms suteikėme galės, gana reikšmingas galės, uh, pavyzdžiui, neleisti, nesuteikti interneto prieigos. Ir tai tema, kurią norėčiau kai ką patikslinti, nes kalbame apie tam tikrą, apie blokavimą, tam tikrą laikotarpį, kuris gali būti gana ilgas. Ir norime užduoti klausimą apie individualias laisvės. Ir būtent šiuos šiems klausimams skirsime ypač daug dėmesio ir bandysime juos patikslinti. O dėl visų kitų aptartų aspektų viskas yra aišku, prie jų negryšiu. Ir visiškai mm, esu įsitikinęs, kad mums pavyks toliau sėkmingai dirbti ir parengsime visiems printinę tekstą. E, Markus. Ir galų galę Marko Ciulo ir DDP. Ačiū, ponė pirminkė. Mes žinome, kad neteisėtų ir netinkančių kokybės standartų produktų kiekis auga iš metų į metus, e, kai kurie produktai gali kelti pavojų sveikatai ar panašiai. Ir mes norėtume, kad tokių produktų tokie produktai, tiksliau visi produktai, kurie pardavinėjami ES, turėtų atitikti tas pačias taisyklės. Nes iš tikrųjų dabar matome, kad kai kuriems prietaisams, pavyzdžiui, taikomi ne vienodi reikalavimai. Ir e, dėja šitų skirtumų mes nematome tekste, taigi mes vertiname tai, kad e, na, šiek tiek liktai pasistumėta į tą pusę, kadangi tos taisyklės būtų taikomas taip pat ir internetu pardavinėjams produktams. Tačiau, kai kalbame apie vartotojų ar piliečių apsaugą, mes norėtumėm uh, E, pirmiausiai norėtume matyti duomenų bazę dėl produkto atitikties reikalavimams, kadangi kai kada iš tikrųjų e, kyla iš tiesų mm, iš tiesų svirtinės nelaimingų atsitikimų, būtent dėl produktų, kurie netitinka saugumo reikalavimų. Taigi aš manau, kad Europos e, priežiūros institucijoms reikės teikti tinkamus išteklius, kas galėtų tą darbą vykdyti, kai jau kalbame apie uh, E, pakankamus išteklius, tai e, svarbu nepamiršti, kad taip pat reikia pakankamai darbuotojų, kurie galėtų atlikti tas patikrinimus. Ir šiuo atveju reikia kalbėti ir apie e, grinai skaičius ir taip pat apie rink, tinkamą kvalifikaciją. Ir, turiu, ir tai turi būti užtikrinta jau visose valstybėse narėse, nes kitaip atsiras kažkokiu tai spragų, kas be abejo E, bus nenaudinga plačiai visuomeniai. Taigi aš galėčiau tikrai sutikti su to, ką pranešė sakė apie e, rinką, kurioje turėtų visiems galioti vienodos taisyklės. Mes manome, kad e, gera mintis yra tai, jog neeuropinės bendrovės taip pat turėtų paskirti atstovus, kurie atsakingi už produktų kokybę, taip pat kaip ir europinės. Ačiū ir pabaigai komisijos atstovas. Dėkoju už aktyvų tiek daug parlamentarų dalyvavimą. Norime padėkoti ponui Dantį už puikų bendradarbiavimą. Mes suskaičiavome mažų mažiausiai 36 parlamentarus, kurie pateikė komitete įvairiausius pakeitimus mūsų pasiūlymui, kas rodo, kad tikrai dėmesys šiai temai yra didelis. Be abejo, mes turime ir apginti vartotojus, ir sudaryti vienodas sąlygas verslininkams. Mes turime modernizuoti rinkos priežiūros mechanizmą ir tai galime turbūt padaryti trim būdais. Pirmiausia, e, prižiūrint internetu pardavinėjimus produktus, lygiai taip pat kaip dabar prižiūrime tos, kurie pardavinėjami fiziškai parduotuvėse. Toliau sveikintini komentarai iš jūsų nuskambėjo apie šioje srityje vykstančias tendencijas. Toliau mes esame pasirengę įsigilinti į smulkmenas, bet manau, kad reikia apskritai bendradarbiauti su verslu, kad būtų užkirstas kelias būtent netitikčiai. Daug nuomonį išgirdau šio klausimu, žmonės kalba apie interesų konfliktus ir panašiai. Be abejo, tai yra pagristi nuogastavimai ir susirūpinimo objektas. Aš manau, kad e, šiuo atveju galimas kompromisas būtų tas, kad bendradarbiavimas niekada negali būti už atlyginimą. Ir vėlgi turėtumėm kalbėti ne apie atskirus verslus, bet būtent apie prekybos organizacijų, asociacijų įtraukimą. Ko gero, būtų neteisinga nepadėti verslui laikytis reikalavimų ir neturėtumėm kurti vien tik tai represinio instrumento. Mes turėtumėm privačiam sektoriu pateikti kažką tokio, kas jiems pagelbėtų, o ne tiesiog baustų ar persekiotų. Trečia, mes manome, kad pasiūlymas užtikrins sklandų bendradarbiavimą tarp įvairių ES valdžios institucijų, Ir mm, iš tikrųjų atitikties tinklas, šiuo atveju atitikties tinklo sukūrimas yra esminė pasiūlymo dalis. E, na, gali būti diskusijų dėl to, kaip pavadinti organizaciją ar tą tinklą, tačiau e, na, čia mes esame atviri tai diskusijai, svarbiausia, kad tas mechanizmas veiktų. Ir tas atitikties tinklas būtų palaikomas daugiametės finansinės perspektyvos, iš, iš daugiametės finansinės perspektyvos biudžeto. Komisijos pasiūlymai buvo pateikti 7 mm, birželio ir aš tikiuosi, kad parlamentas šį tikslą palaikys. Dabar grįžtant prie pakeitimų, mes pastebėjome ne vieną pakeitimą dėl pirmiausiai taikymos ryties. Taryba taip pat turi tam tikrų savų nuogastavimų šio klausimu. Uh, Na ir jeigu parlamentas norėtų plėsti taikymas rytį, komisija bent jau mielai pagalvotų apie tai. Tačiau taip pat manau, kad būtų gerai, jeigu tada labai konkrečiai suformuoluotumėte, ką jūs dar norite apimti. Kadangi pavyzdžiui, taikiamos srities išplėtimas, sakykim, taip visiems produktams, na, gali atrodyti gal ir aiškus tikslas ir panašiai, tačiau tai gali iš tikrųjų sukelti daug problemų, ypatingai kalbant apie maisto produktus, pašarus ir panašiai. Taigi reikėtų pirmiausiai įsiaiškinti, ko dar jūs siekiate, kai kalbate apie praplėtimą. Taip pat e, dėl reikalavimo, kad gamintojai ženklintų kilmę, produktų kilmę. Tai ko gero nieko bendro neturi su laikymosi užtikrinimu. Kilmės nuoroda jau dabar yra įtraukta į 2013 metų pateiktą pasiūlymą dėl vartotojų apsaugos. Ir šiuo atveju šiame pakete įtraukus tą patį reikalavimą, tai ko gero viskas labai susikomplikuotų ir turbūt labai sumažintų galimybę e, greitai priimti šį dokumentą. Taigi, jeigu norėtumėte geresnės rinkos priešius, aš tikrai sakyčiau, kad neverta dabar reikalauti to kilmės nurodymų, nes tai ko gero būtų geriausias ir tiesiausias kelias nieko apskaitai nepadaryti, nieko nepasiekti. Kadangi mes siekiame greito patvirtinimo, komisija norėtų, kad dar per, parlament, per šią parlamento kadenciją būtų e, patvirtintas dokumentas. Taigi e, mes manome, kad daugelis siūlomų pakeitimų gali naudingai pagerinti dokumento projektą ir toliau laukiame galimybės bendradarbiauti su parlamentu. Kągi ačiū ir galų gale pranešėjui pandantį. Paskutinė pastaba, paskutinė apibendrinimai. Ačiū pirmininkė, ačiū visiems, ačiū šelniams pranešėjams už visą bendradarbiavimą. Iš tikrųjų, dar daug visko reikia nuveikti, bet manau, kad mes esame teisingame kelyje. Ir norėčiau tik tai paliesti keletą kolegų paminėtų aspektų. Pirmiausiai dėl taikymo srities. Noriu padėkoti komisijai už jų indėlį. Aš manau, kad mes turime tekstą, kuris jau yra parengtas ir sulaikytas taryboje. Taigi galbūt jau nebegalime tikėtis visiškai perdaryto to teksto, bet galima galbūt viltis, kad kai kuriem produktam, kai kuriam produktų grupėms galbūt taikymas ir tai pavyks šiek tiek išplėsti. Be abejo, nesitikėkime visuotinės apriepties. Turime galų galę 2013 metų reglamentą ir būtent taryba turėtų priimti tinkamą sprendimą ir pradėti dialogą su parlamentu. Ketvirtasis straipsnis Tai yra viena iš pagrindinių sričių. Ir čia e, kalbame ne tik tai apie tam tikras e, bendrovių propagavimą ar geresnių sąlygų joms sukūrimą, bet sakyčiau, kad e, priešingas reiškinys, tai yra Europos kompanijų diskriminavimas, irgi būtų labai nepageidautinas dalykas. Todėl, matyt, mes turime pirmiausiai palikti šiek tiek galių ir mūsų valdžios institucijoms, kurios galėtų iš tikrųjų nuvykti pas gamintojus, patikrinti, pareikalauti tam tikrų dokumentų ir panašiai. Mes nenorime tų pačių griežtų reikalavimų taikyti ir kitoms bendrovėms, tačiau norime šiek tiek sustiprinti priežiūros lygmenį ne europinėms bendrovėms, kurios teikia produktus į mūsų rinkas. Todėl mes pateikėme pasiūlymą dėl tų atsakingų asmenų paskirimą. Nes e, daugelis gamintojų gal ir neturi tokių griežtų reikalavimų atsakomybė prieš vartotojus kaip Europinės bendrovės, bet vienaip ar kitaip jie vis dėlto turi pademonstruoti tam tikrą skaitomybę ir atsakomybę prieš vartotojus, pavyzdžiui, per atitikties deklaracijų parengimą ar panašiai, rodami, kad e, jų produktai jų iš tikrųjų tinka įvairius reikalavimus, jų nuostatas. Ir tokie gamintojai galėtų parengti šitas deklaracijas ir pateikti jas mūsų valdžios institucijoms. E, tada mūsų valdžios institucijos galėtų taip pat greit sureaguoti, jeigu yra kažkokių netikties pavyzdžių atveju, tai būtų galima greit informuoti gamintojus. Ir be abejo bendradarbiavimas su rinkos priežos institucijomis, siekiant sušvelninti bet kokios uh, E, netikties atvejus. Manau, kad mes neturėtumėm iš neeuropinių bendrovių reikalauti daugiau, bet turime taip pat e, vis dėlto kelti joms bent tam tikrus reikalavimus. Tam, kad Europos bendrovės nesidurtų mažiau palankioje situacijoje. Juk žinome, kad šiais laikais gamyba galima bet kur pasaulyje. Taigi mums tikrai labai svarbu, e, kad šiuo atveju mus įtikintų, jog tie e, produktai, kurie teikiami mūsų rinką, yra neblogesni negu mūsų europiniai e, gaminiai. Be abejo, nenorime proteguoti savo bendrovę, bet nenorime ir stumti jų nepalankesnę padėtį. Kalbant apie e, viešo ir privataus sektoriaus e, partnerystę, taip, ta keitimas informacija tarp privataus sektoriaus ir valstybinio sektoriaus iš tikrųjų yra labai svarbus, nes Europos bendrovės e, gali teikti produktus, kurie atinka reikalavimus ir galima kalbėti, kad visi supranta tam, tos reikalavimus, laikosi nustatytų taisyklių. Tačiau ryšiai tarp privačių, privataus sektorius ir viešojo sektorius gali atverti tam tikrų e, potencialių interesų konfliktų. Reikia labai gerai įvertinti, kaip gali vykti ta partnerystė tarp verslo ir valstybės. Ir mes apie tai užsiminėme aštuntame straipsnėje, tačiau labai svarbu, kad nekiltų tam tikras interesų konfliktas tarp tų, kas moka ir tie, kas atsakingi už priežiūrą. Ne Nepamirškite, pažiūrėjau, to Dieselgate skandalo. E, na ir dar porą paskutinių pastebėjimų. Pavyzdžiui, patikrinimų dažnis. Manyčiau, kad nurodyti konkretų procentą būtų klaida, mums reikia vertinti rizikos profilius, e, remtis jau nustovėjusių bendradarbiavimu, taip pat panaudoti papildomą informaciją. Jeigu mes tiesiog nustatysime 2, 5, 3 ar panašiai procentus e, patikrinimų, tai e, galų gale absoliučiai skaičiais išreiškus, tai būtų tiesiog laiko ir pinigų švaistimas ir rezultatų mes turbūt geresnių nuo to nelabai gautumėm. Na, grįžtant prie tinklalapių. Mes tikrai nenorim uždarinėti nei vieno tinklalapio, leiskite labai aiškiai tai deklaruoti. Nes, kad tai būtų galima padaryti, daugumoje atveju, sakyčiau, bet kurios šalies valdžios institucijos turi gauti teismo nurodymą, teismo leidimą. Um, taigi, iš tikrųjų, šiuo atveju mes nesikėsiname į nacionalinę teisę tokioje srityje kaip e, tinklalapio uždarimas. Mes kalbame apie tinklalapius, kurie šiuo atveju galbūt pardavinėja netinkančias kokybės reikalavimų prekes, kurios gali sukelti tiesiog nepavojų europiečiams. Kadangi, pavyzdžiui, jos padarytos iš produktų, kurie netinka teisinių standartų ar mm, teisiškai tvirtintų standartų ar panašiai. Mes kalbame apie tokius atvejus, kur valstybės narės valstybė narių teisė kaip ir leistų tokį pardavinėjimą. Ir mm, nacionaliniu mastu kaip ir nėra kažkokių tai ypatingų priemonių stabdyti tą priekybą. Taigi nenorime peržengti per, per, per tam tikras vietinės valdžios institucijas. Mes nekalbam, pavyzdžiui, apie universitetų tinklalapius, kurie galbūt geriausiu atveju tai pardavinėja kažkokius tai marškinėlius savo užrašais, savo logotipais ir panašiai. Tikrai ne. E, na, su šėliniais pranešėjais mums pavyko rasti tam tikro konsensuso bendro starimo, kur, kuris leido parengti kompromisinius e, pakeitimus. Ir labai tikimės, kad e, tai sklaidys daugelis jūsų abejonės ar nuogastavimus, o tekstas bus geras ir galėsime jį pateikti tiek tarybai, tiek komisijai. Kągi, ačiū. E, per kitą mūsų posėdį, Liepos mėnesį, mes kaip tik svarstysime šitos kompromisinius pakeitimus ir dabar galime baigti svarstyti šį darbo tvarkės punktą ir mums lieka paskutinis darbo tvarkės punktas šiai dienai. Tai yra pakeitimų svarstymas prie dokumentų, kur kalbama apie savitarpio pripažinimą tų prekių, kurios teisėtai pardavinėjamos kitoje valstybėje narėje. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, aš noriu padėkoti visiems kolegoms už bendradarbiavimą, kurie prisidėjo pakeitimais prie šio pasiūlymo. Iš viso gavom 216 pakeit... 60 pakeitimų ir jų pagrindu aš parengiau 13 kompromisinių. Šiuo metu jie yra svarstomi su kolegomis šešėliniais pranešiais. Aš džiaugiuosi, kad e, nėra pateikta pakeitimų, kurie iš esmės keltų abejonių dėl komisijos pasiūlymo esmės. Abipusis pripažinimas yra labai svarbus bendrosios rinkos e, prekiems e, E, funkcionavimo elementas ir abipusių prekių prižnimo sistemos pagerinimas supaprastins procedūras įmonėms, nacionalinėms institucijoms ir sumažins administracinę naštą verslui, stengiantis, kad jis galėtų pasinaudoti laisvės menų judėjimų bendrojo ES rinkoje. Konkretus tikslas - pagerinti abipusio pripažinimo funkcionavimą įvedant keletą labai toli siekiančių priemonių, tokių kaip pavyzdžiui, padėkime įmonėms pademonstruoti, kad jų produktai jau tenkina kitų valstybių narių reikalavimus. Užtikrinti galime, kad uh, turi būti palengvintas uh, bendradarbiavimas per sienas. Uh, turime remti abipusės deklaracijos, užpil, tenkin, reikalavimų tenkinimo deklaracijos uh, užpildymą abiejose pusėse, jis turi būti pripažįstamas. Be to, abipusis pripažinimas turi būti neįmanomas, neleidžiamas tik tuo atveju, jeigu kyla grėsmė pagristiems valstybės interesams. E, šie dalykai turėtų būti įtvirtinti kaip abipusio pripažinimo e, pranešimo apie abipusį pripažinimą e, struktūros dalis. Be to, mes turime galvoti apie problemų sprendimo procedūrų suderinimą. E, pasiūlyme yra kalbama apie Europos lygmens sustiprinimą ir Europos komisijos vaidmenį abipusio pripažinimo struktūroje. Komisija turi išduoti abipusio pripažinimo sertifikatą e, tais atvejais, kurie yra prastatyti Solvit tinkle. Taip pat kalbu apie bendradarbiavimą per sieną sustiprinimą, sukuriant koordinavimo grupę kad dalyvautų kompetitingų institucijų atstovai ir produktų kontaktiniai taškai valstybėse narėse turi egzistuoti, kad būtų palengvintas keitimasis informacija, geriausia praktika ir kiti svarbus elementai valstybėse narėse būtų sutvarkyti. Be to turime remti produktų taškų, kontaktinių taškų bendradarbiavimą tarptautiniu mastu, turime nurodyti gairės turime nurodyti galimybės įgyventi Europos komisijos gairės ir turime e, keistis informaciją apie jų įgyvendinimą. Taip pat turime kalbėti apie keitimąsi geriausią praktiką įgyvendinant šį reglamentą. Aš e, e, laukiu tolesnių šešėlinių pranešėjų susitikimų ir esu įsitikinęs, kad mes galėsime kartu laikytis numatyto š, grafiko šiam teisės aktui patvirtinti. Tai yra mūsų bendras tikslas. Ačiū. Ačiū socialdemokratų grūdų e, kalbės Nikola Dantį. Ačiū, pirmininkė. Kolega, kolegė apgailestavo, kad negali prisijungti prie mūsų šiandien, šiandien jos gimtadienis, bet e, kalbėsiu jos vardu perskaitysiu jos pasisakymą jos vardu. Apgalėstauju, kad šiandien po pietų negaliu dalyvauti komiteto posėdėje. Noriu pasisveikinti su kolegomis. Kaip žinote, patikėme apie 40 pakeitimų, kurių tikslas užtik... pagerinti reglamentą, e, skiriant dėmesį štai kokiems klausimams. Ketvirtajam straipsniui dėl tarpusavio pripažinimo tai viena svarbiausių nuostatų. E, Ir mūsų pakeitimų tikslas užtikrinti, kad tokie teiginiai dėl tarpusavio pripažinimo neturėtų būti e, panaudojami kaip e, visų, visų kitų e, skiriamųjų bruožų patvirtinimas. Reikia vadovautis Teisingumo teismo nutartimi. Toliau. Dėl kitų situacijų. Manome, kad kalbant apie produktų tarpusavio pripažinimą, turime nepamiršti, kad valstybėms narėms turi būti palikta teisė tik tvirtinti tai techninius standartus. Tarpusavio pripažinimas yra procedūra ir mes pateikėme pakeitimų, kurių tikslas užtikrinti, kad valstybės narės laikytųsi galiojančių reikalavimų nacionalinėje teisėje. Bet taip pat reikia laikytis, reikia nepamiršti ir, ir numatyti ir patvirtintų išlygų. Reikia, turime aiškiai atskirti tai, kas yra techninis patvirtinimas, techninių standartų patvirtinimas ir e, atskiri individualų sprendimai pagal administracijos patvirtintus pasirinkimus. Todėl kalbant apie techninius reikalavimus, mes e, remiame Solvit sistemą ir devintajame straipsnėje kalbama apie koordinavimo centrų darbą, kurio tikslas užtikrinti geresnį valstybinarių institucijų bendradarbiavimą. Tai svarstytina idėja ir esame pasirengę toliau dirbti su pranešėjų šiuo klausimu. Uh, E, šešėlinių pranešėjų susitikimas įvyko praėjusią savaitę Strasbūre. Darbas buvo labai konstruktyvus. Norime padėkoti ponui e, Štefanets už tai, kad e, šis darbas vyksta sklandžiai ir konstruktyviai ir tikimės, kad balsuojant dėl šio pasiūlymo bus didelė dauguma už. Taip pat tikime tolesnės pažangos dėl ketvirtojo ir penktojo straipsnių. AKR frakcijos vardu Emma Clarkin. Yra šešėlinė pranešėja, ji paprašė perskaityti štai, ką jos vardu dėkoju pranešėjui už visą jo darbą bei už lankstumą, nes mums pavyko parengti išsamius kompromisinius pakeitimus. AKR frakcija nori pabrėžti, kad mūsų prioritetai turi kiek įmanoma atitikti reglamento tikslus. Tikslas sumažinti administracinę naštą, tenkančio ekonominiams subjektams, kurie taiko tarpusavio pripažinimo taisyklės. Todėl, kalbant apie ketvirtąjį straipsnį, mes labai siūlytume pranešiai ginti savo poziciją. Pri, pritarėme pamatiniai nuomoniai, kad kompetitingos institucijos neturėtų reikalauti informacijos iš platintojų, jeigu jie staiga užsigeis tokios informacijos. Visi tokie reikalavimai turi būti pagristi ir, e, reika, ir apsiriboti tik vertinimo būtinybę. Dėl antrojo punkto e, tų pareiškimų e, pateikimo įvairiomis kalbomis, manome, kad tai prisidėtų prie dokumentų apyvartos taip pat. Turime atsižvelgti ir pačio, paties pramonės sektoriaus reikalavimus ir administravimo nereikėtų maišti su politika. Septintas straipsnis dėl prekių vertinimo. Manome, kad penktas to straipsnio punktas turi kalbėti apie nacionalinės techninės taisyklės susijusios su e, pagristais viešaisiais interesais. Mes suprantame, kad tai svarbiausias punktas, nes e, piknaudžiavimas teisėtais viešaisiais interesais yra kliūtimi e, šios tarpusavio pripažinimo sistemos e, tinkamam veikimui. Mes, mums neprimtina idėja steigti koordinavimo grupę. Vietoj bandymų spręsti e, pamatinės problemas, pavyzdžiui, susijusias su ribotais žmogiškais ištekliais bei ne, netinkama kvalifikacija, šis pasiūlymas taptų administracinė našta. Bendrais bruožais mes tikimės, kad pasieksime sutarimo e, nagrinėdami šios klausimus. E, Alde frakcijos vardu turėjo kalbėti Moten Lokegard, bet jo vardu kalbės ponas Selimovič. Ačiū, kolega negalėjo ateiti į posėdį, bet paprašė pristatyti štai kokius svarbiausius punktus. Visų pirma, pranešėjas e, mano, kad pasiekta nemažai pažangos darybose, bet e, reikia, dar jo nuomonė reikia išspręsti nemažai klausimų, kuriuos pristatysiu. Apibrieštis. E, 3.12 straipsnis pranešėjas siūlo išbraukti nuorodą į Teisingumo teismo jurisprudenciją. Mes nepritarėme tokiam keliu priekin. Dėl tarpusavio pripažinimo pa, pa, e, pareiškimų ketvirtos straipsnio ketvirtas punktas. Mes bandome modernizuoti reglamentą, kad atsižvelgtume į ekonominių subjektų reikalavimus, tai yra sumažinti administracinę naštą jiems. Todėl Alde frakcijai tai būtų labai svarbu ir manome, kad ne kad tai tinkamas, pagristas prašymas prašyti teikti tuos pareiškimus angliškai toliau. 7 e, straipsnio A dalis, siekdami užtikrinti geresnį tarpusio pripažinimo principo įgyvendinimą, turime e, turėti galimybę našiai dirbti, pasitelkti visas reikalingas procedūras, jeigu su ekonominiams subjektams ne, ne, nepatenkiname jų prašymai dėl pareiškimų teikimo, todėl jie turi tiksliai žinoti, ko jie gali prašyti. Dėl e, prekių vertinimo, ketvirtas straipsnio pirma dalis pranešėjas siūlo papildomai traukti tekstą, kuris panašus į papildomą apibriešti. Mes tikimės, kad pranešėjas grįž prie savo pamatinių pirminių pasiūlymų. Mes galime būti pasirengę būti lankstus su sąlyga, kad 5.5 punktas išliks nepakeistas nenurodoma, kokia informacija turi būti įtraukta į vertinimą, nors mes tam pritarėme dėl, uh, admin, dėl bendradarbiavimo grupės administraciniais klausimais. Mes atsargiai kol kas vertiname šią, e, šį siūlymą, palauksime, kai baigsis svarstymai dėl ketvirtojo straipsnio ketvirtos dalies. Pritarėme bendram šio siūlymo tikslui užtikrinti, kad tarpusio pripažinimo principas veiktų praktikoje, nes e, nuo to priklauso daugybės uh, verslo įmonių išgyvenimas. Ir žalių vardų pa, pa, Paskalis. Ačiū labai trumpai. Noriu padėkoti e, Ivanui už gerą darbą, už tai, kad išvelgia į įvairių kolegų, ats, įvairių frakcijų atstovų pastebėjimus. Atrodo, kad viskas vyksta sklandžiai. Bendrais bruožais mes pritarėme viskam, todėl Viskas turėtų vykti sparčiai, tik tai keletas aspektų, kur, mano nuomonė, galėtume kai ką pagerinti. Dėl, dėl to klausimo, ar anglų kalba viskas būt, turėtų būti teikiama. Mes manome, kad reikia laikytis logikos, kad viską apsprendžia šalis, kurioje norima veikti. Ir man atrodytų logiška, kad tuo atveju reiktų pasistengti ir pasirūpinti užtikrinti ir užtikrinti gal, ir naudoti tą kalbą, kur, kur, kurioje šalyje nori įmonė veikti, pristatyti savo produktus. Tai ne pats svarbiausias dalykas. Pritariu išsakytoms pastaboms dėl penktojo straipsnio, kurias išsakė Viržinį Rozier, kaip, kaip jas buvo perskaitytos. Manau, kad tai tikrai aktualūs pasiūlymai. Ar reikia kas svarbiau, ar sumažinti naštą ekonominiams veikėjams, ar e, tai, patikslinti užduotis nacionalinių institucijų. Ir dar vienas punktas, kuris bus šiek tiek sudėtingesnis dėl, dėl siūlymo įdėkti e, atsargaus veikimo principą. Žinau, kad jūs manote, kad e, kad valstybė atsakinga už produktų išėmimą iš rinkos, jeigu jie gali kes, kelti pavojų sveikatai. Tas atsargaus veikimo principas e, aktyvuojamas, jeigu e, yra būtinybė veikti. Ir mums svarbus, svarbu, kad būtų galima prognozuoti, kok, eigą, situaciją, o ne atsidurti tokioje situacijoje, kad jau tektų išimti kažką iš rinkos. Tai, tai mano nuomonė, mūsų nuomonė yra atsargus veikimo principas. Ačiū, tiek būtų ir dėkoju už visą jūsų darbą. Ir AFDD frakcijos vadu ponas Zulo. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjui. Bendrais brožiais mes pritarėme jo išsakytoms uh, mintims ir pristatytom pozicijom. Norime atkreipti dėmesį iš tai kokį dalyką. Jeigu iškyla kliūtis dėl kokio nors produkto e, pripažinimo, e, visuomenės, dėl visuomenės apsaugos interesų, tai e, tokius klausimus, mūsų nuomonė, turėtų spręsti teismas, o ne komisija. Teisingumo teismas. Nes tai būtų lengviau užtikrinti neutralumą. E, tokios tarpusavio pripažinimo sistemos, e, komisija yra tos sistemos prižiūrėtoja, bet ji neturėtų tapti teismu tokiais, tokiu atveju nagrinėjame. Ačiū, sako pirmininkė. E, ir vėl žodis komisijos ponui Demeira. Ačiū. Pirmininkė, dar kartą norime pasidžiaugti komiteto narių darbų e, rengiančių pranešimą, ypač pranešė iš Štefanėts. Matome, kad jūs pritarėte mūsų siekiu užtikrinti geresnį tarpusę pripažinimą ir daugiau atvejų tokių, kad būtų tai pasitarnautų ir vartotojams tarpusavio pripažinimo principas, kaip savaime suprantamas, naudojamas, taikomas jau ilgai. Turime bu, sekti platesnių užmojų ir suteikti galimybę ekonominiams subjektams e, ir nacionaliniams institucijams ir užtikrinti e, teisinį iškumą, kai siekiama tarpusavio pripažinimo. Mūsų pasiūlymas ir praplečia tokius lūkesčius. Visų pirma, tarpusavio pripažinimo deklaracija. E, yra dialogas tarp verslo ir valstybės. Taip pat e, tai leidžia e, patikslinti, pagrysti nu, reikalingus apribojimus. Taip pat numatoma galimybė prieigos prie, e, prie rinkos klausimus suvaržymo prieigo, prieigos klausimus spręsti e, numatytą tvarką. Turime atsižvelgti ir į, į siūlymus netaikyti prie netaikyti šio pasiūlymo kai kurioms sritims. Tai yra pirminės teisės, šaltinis yra pirmi, pirminė teisė ir todėl ta, tas teisės aktas nebus taikomas harmoniz, su, harmonizuotiems produktams. Todėl numatomos galios visos e, teisinės procedūros e, susijusios su šia tvarka. Kaip jau sakiau, tas tarpusavio e, pripažinimo principas yra kilantis iš sutarties. Pastebėjome, kad yra daug pakeitimų straipsnių dėl e, tarpusio pripažinimo deklaracijos. Ta de, tos deklaracijos e, esmė yra informacija. Čia komentuoju kai kuriuos pakeitimus, kuriai ta deklaracija ta, pagal tuos pakeitimus yra tik informacinio pobūdžio, jokios teisinės galios. Tačiau turime aiškiai pasakyti, jei ta deklaracija negali užtikrinti teisinio aiškumo ekonominiam subjektui, tai ne, neturės jokios teisinės vertės. Ir jeigu, jeigu taip yra, tada ji niekada nebus naudojama. Turime atsižvelgti ir pakeitimus dėl vertinimo procedūros, ypač 175, 176, 190 191 ir 192 pakeitimai. Ši procedūra e, e, numato, kad rinkos suvaržymai yra teisėti ir konstatuoja, kad rinkos ekonominiai subjektai dabar veikia remdamėsi dabar galiojančią sistemą, tačiau kad tie suvaržymai būtų teisėti, reikia e, atlikti deramą situacijos vertinimą. Tai esminis aspektas siekiant užtikrinti tinkamą tarpusio pripažinimo principo veikimą ir kad ekonominiai subjektai vieni kitais pasitikėtų. Jeigu iš ekonominių subjektų atimtume tokias garantijas, tarpusio pripažinimas nebebūtų patikimu. Taip pat svarbu pabrėžti, kad, skaid, kad vien skaidrumo direktyva negali pakeisti tarpusavio vertinimo. Skaidrumo direktyva leidžia įvertinti, ar konkreti priemonė atitinka AS teisės aktą. Tai neliečia nacionalinės teisės ir jos nuostatų, bet tai susiję tik su praktiniais rez... aspektais susijusiais su nacionalinės sistemos. Nacionalinių nuostatų galiojimų prekiai, produktui, kuris tiekiamas kitos šalies rinkoje. Tikimės, kad pasiūlymas bus sparčiai patvirtintas. Mes norėtume, kad jis būtų patvirtintas dabartinės kadencijos parlamente. Manome, kad taip ir bus, kad jis būtų pradėtas įgyvendinti kiek įmanoma greičiau ir mes tikimės galimybės bendradarbiauti su parlamentu ateityje. Ir galiausiai žodis pranešėjui ponui Štefanės galutinės apibendrinimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti visiems kolegoms už labai konstruktyvų bendradarbiavimą. Esu įsitikinęs, kad, siekiam, kad mūsų nuomonė yra ta pati ir mūsų tikslas užtikrinti geresnį procesą, patobulinti jį. Norime jį supaprastinti, sumažinti dabartinę administracinę naštą ir tai ypač svarbu man. Tai reiškia, kad jei, jeigu patvirtinami kažkokie reikalavimai, tai, tai, tai neturėtų būti reikalavimas pateikti daugiau informacijos, kurią ekonominis subjektas jau pateikė. Manau, kad e, vadovaudamėsi šiuo principu parengsime tinkamus kompromisinius pakeitimus. Ačiū kolegos ir tikiuosi sėkmingo tolesnio mūsų bendradarbiavimo. Pirmininkė, ačiū. E, kompromisiniai pakeitimai bus svarstami kitame komiteto posėdėje, kuris vyks Liepos mėnesį. Tuo ir baigiame šiandienos e, posėdį. Ačiū visiems. Pranešė, pirmininkė dėkoja vertėms. Linkiu visiems malonaus vakaro. Susitiksime rytoj. Ačiū.